Good. So, ladies and gentlemen, dear colleagues, very warm welcome to everyone. Kągi kolegos, sveikinuosi su visais. E, devynios po trijų, galime pradėti darbą. Prašau, trys po devynių. Visi tikriausiai turite šios dienos darbo atvarkę. Ar būtų kokiu nors siūlymu pakeisti darbo atverkę? Atrodo, kad ne. Tuomet laikykime darbo atverkę patvirtintą. Antras darbo atverkės punktas - posėdžių protokolų tvirtinimas. Taigi jūsų turimuose dokumentuose yra protokolų dokumentai, jei neprieštaraujate, tuomet laikykime protokolus patvirtintais. Trečias punktas Jūsų dokumentuose yra pridėtas sprendimas, po, kuris buvo priimtas spalio 11 dieną įvykusime koordinatorių posėdėje. Jeigu niekas neprieštarauja, tuomet laikykime ir šį sprendimą patvirtintą. Ketvirtas punktas. Mano pranešimas. Na, kaip visuomet, šis posėdis yra transliuojamas internete, todėl paraginčiau tinkamai, daug gražiai elgtis ir prašyčiau kalbėti ne per nelik greitai. Taip pat norėčiau pasveikinti lankytojus iš visos Europos, pradedant Helsinkių, baigiant Lisaboną, Lüneburgo, ir Slovenijos Taumina vietovę. Taigi sveikinusi su visais. E, spalio 31 lapkričio 1 dienomis įvyko trečiasis Kari forum posėdis, tai yra ES reformą ES e, jungtinio parlamentinio komiteto posėdis Trinidado ir Tobagė. Aš tikiuosi, kad posėdis buvo geras. Mes tikrai dėjom daug pastangų, kad tas susitikimas įvyktų. Ir jau kuris laikas egzistuoja šis formas, tačiau tai buvo tik tais trečiasis jo susitikimas. Tačiau ir per tą laiką susikaupė mm, nemažai aptartinų klausimų ir šio forumo poveikis e, ekonomikai, visuomenės, plėtinės visuomenės plėtrai nėra didelis, kaip ten bebūtų. Per kitą mūsų posėdį aptarsime šio susitikimo rezultatus. Penktas punktas trumpai informuosime apie mūsų ad hoc e, delegacijos vizitą Australijoje ir Naujoje Zelandijoje. Na, tai iš tikrųjų labai uh, e, įdomus sutikimai, nes vyksta politiniai pokyčiai abiejose šalise, Naujoje Zelandijoje, uh, nauja vyriausybė uh, sukurta, dar nebuvo nustatyta naujoji priekybos ministri. Vis dėlto buvo vaisingas sustikimas nuo Australijoje. E, kaip tik e, senate parlamente aptariamos problemos susijusios su dviguba pilietybė. Taigi labai aktualūs klausimai, karštos diskusijos. Vis dėlto mes stengiamės, kad būtų paremta mūsų rezoliucija. Prisiminėte, kad vos prieš savaitę e, buvo parengta rezoliucija dėl e, įgaliojimo projekto daryboms su Naujoje Zelandija ir Australija. Mums pavyko pabendrauti su pagrindiniais e, dėrybininkais, jų komandomis, iškeliais parlamento atstovais abiejose šalise, taip pat su pramonės, pilietinės visuomenės atstovais Na ir visi jie tikrai pasisako už tampresnį bendradarbiavimą. Na tiesa, nuskambėjo ir kai kurių kritinių pastabų, pavyzdžiui, ir dėl žemės ūkio. Na ir bendraujant su Australija, aš taip pat kėliau klausimą e, dešimties procentų apmokestinimas e, ES e, automobiliams ir 33 procentų e, apmokestinimo klausimą Australijos automobiliams, tačiau esu, kaip ten bebūtų įsitikinęs, kad rasime kompromisu. Taip pat susitikome su profsąjungomis Australijoje. Aišku, buvo keliamas darbuotojų teisų užtikrinimo klausimas. Kaip žinia, e, Australijoje yra nepatvirtinti atitinkami pasaulinės darbo organizacijos protokolai. Taip pat kalbėjome apie investicijų apsaugą. Na Ir atrodo, kad Australija ir Naujoje Zelandija yra patenkinti sena ISTF sistema, taigi e, tai yra geras postumis, e, kai kalbame apie investicijų apsaugą. Na, šiek tiek nusprendino, nustebino tas trečiasis klausimas, e, kurį kėlė profsąjungo atstovai susitikimo metu. Na, šiaip buvo klaus keliamas imigracijos e, e, ir darbuotojų iš trečių šalių klausimas. Taigi nebuvo kalbama apie konkrečiai apie mūsų turimą susitikimą, bet šiame kontekste reikės ir apie jį pagalvoti. Sakyčiau, labai savalaikiai vyko mūsų vizitas, juolab, kad komisarės Manstrom vizitas į abi šalis šiek tiek buvo atidėtas. Įvėlavo apsilankyti ir aš manau, kad tai buvo geras signalas abiejų šalių atžvilgių. Parodėme, jog norime pradėti dėrybas ir pasiekti visiems tinkamo susitarimo. Kreipiuosi delegacijas. Ar norėtumėte ką nors pridurti? Karolina, jūs kažką norite pridurti? Kristofas taip pat. Dėkoju, Berntai. Dar sėki norėčiau padėkoti sekretariatui už puikų šių abiejų kelionių e, organizaciją. Be to, man atrodė svarbu, kad e, apsilankėme tinkamu metu, abiejose šalyse mūsų programa buvo labai pilna, faktiškai neturėjome laiko, ką nors daugiau aplankyti, labai įdomus susitikimai vyko, tačiau e, pajutome, jog tikrai abi pusės įvertino tą faktą, kad vykome iš labai toli, susitikome ir, pavyzdžiui, ir su profsąjungo atstovais, taip pat svarbu, kad patvirtiname rezoliuciją, nes tai buvo vienas iš diskusijų punktų ir jie galime pasiremti diskusijose. Pastebėjau štai ką. E, visi yra labai susi sažavėję, džiaugiasi tuo, kad dabar bus pradėtos dėrybos, visi būtinai nori, kad naujoji Zelandija sudarytų sustarimą su Europą, išvelgiama didelė pridėtinė vertė ir nesikį buvo paminėta, jog dėrybų metu bus vadovaujamasi labai pragmatiškų požiūrių, na ir geranoriškų požiūrių, bus daromos nuolaidos ir mums. Nelabai patiko tai, jog e, dėrybiniai įgaliojimai bus patvirtinti tik tais kitais metais e, vasario ar kovo mėnesį. Na ir šiek tiek nusivylė mūsų pokalbininkai, nes jie dėrybas norėjo pradėti jau dabar. Na ir norisi, kad dėrybos vyktų sparčiai, kad būtų kiek įmanoma greičiau primtas susitarimas, nuo mes realistiškai turėjome atkreipti dėmesį, kad susidarimų nesudarėsi per kelis mėnesius ir 19 metai darybų pabaigai tai yra jau laip ambicingas tikslas, bet to pasakėme, kad svarbu ne sparta, o susitarimo kokybė. Na ir labai svarbu, kad būtų uh, pasiekti gero susitarimo, to ir sieksime, kai bus pradėtos darybos, kaip ten bebūtų dar sėki, dėkoju šią puikų kelionę, puikus įspūdžiai, puikus pokalbiai, susitikimai, taip pat susipažinau su labai entuziastingais e, žmonėmis. Labai džiugu. Dėkoju, ponia Entveld. Pone pirmininkė, vizitas iš tikrųjų buvo geras ir konstruktyvus, ne tik todėl, kad buvo puikiai parengtas, bet e, visų pirma todėl, kad e, tikrai turėjome labai gerų susitikimų tiek Australijoje, tiek Naujojoje Zelandijoje. Susitikome su įvairių institucijų atstovais, kurie tiesiogiai suinteresuoti ir domisi šiuo susitarimu ne tik e, kalbant apie vyriausybę ar parlamentą, bet taip pat ir apie verslą, darbuotojų, darbdavių, profsąjungų atstovus, taip pat mažumų atstovus, kurie taip pat susiduria su problemomis Naujojoje Zelandijoje. Galbūt net to, tos problemos netiek rimtos, kiek Australijoje, tačiau jų taip pat yra. Ir jie taip pat išvelgia galimybių sudarius uh, susitarimą tarp ES ir Naujosios Zelandijos arba Australijos. Dar labai įdomu buvo tai, kad Naujosios Zelandijos mažumos iš tikrųjų turi ekonom, su ekonomika ir verslu susijusių vilčių. Jie atstovauja įvairius verslus, ekonomikos sektorius – ir jie labai tiesiai šviesiai pasakė, ko jie tikisi iš šio susitarimo. Australijoje jie labiau suinteresuoti socialinėmis pasiekmėmis prie mūsų susitarimą. Jie nori uh, pagerinti uh, Australijos, savo statusą Australijos viešajame gyvenime. O kai dėl susitarimo perspektyvų teikiam abiems šalims, uh, Galiu patvirtinti tai, ką sakė Karolina ir Bernardas. Po visų pokalbių susidarėme įspūdį, kad e, dėl susitarimo galima susidėrėti ir jį patvirtinti per vieną savaitę, kadangi e, požiūris iš tikrųjų yra labai teigiamas, o šios valstybės yra panašios į Europos Sąjungą tiek savo kultūrą, tiek religiją, o taip pat taip, kaip jie daro verslą. Nėra tiek daug skirtumų, yra daug daugiau panašumų tarp mūsų šalių. Be to, prieš šį susitarimą buvo sita susitarimas su Kanada, kuri taip pat yra artima mūsų kultūrai. Taigi jeigu niekam nekils noro kelti problemų, tuomet turėtume susidėrėti dėl labai gero susitarimo per protingą laikotarpį. Taigi pasakysiu, kad, susiti... kad vizitas iš tikrųjų buvo labai geras ir reikalingas. Jis sukūrė gerą atmosferą mm, tolesniems dėryboms. Dėkoju. O dabar žodį suteiksiu Davidui Campbellui Benemanui. Dėkoju, pirmininkė. E, sveikinu, kad mano pilną vardą teisingai ištarėte. E, taip, vizitas buvo be galo naudingas, kaip žinia, aš pasilikau ir po to, kai likusi delegacijos dalis išvyko į Australiją. Aš iš tikrųjų E, gavau labai daug informacijos, e, susitikau su buvusiu priekybos ministru jums išvykus ir e, dabar kaip tik ateina naujoji vyriausybė ir delegacija susitiko su Davidu Parkeriu, naujoju priekybos ministru. Aš susitikau taip pat su ūkininkų, pienininkų asociacijų, taip pat uh, Mm, kitais atstovais e, iš tikrųjų susidariau nuomonę apie tam tikras problemas, galbūt yra tam tikras protekcionizmas, e, rūp, mm, kyla rūpestis dėl sankcijų įvairių. Ar e, man atrodo, kad iš tikrųjų bendra nuotaika yra, kad reikia eiti pirmin, kai kurios kai kurie klausimai yra gana įdomus, nes vienas kitą papildo. Pavyzdžiui, atvesinta aviena, jos importas per praėjusius tris mėnesius. Šis klausimas tapo ypač aktualus. Ir dabar kaip tik e, avių šitas atsivedimo sezonas jau trunka šešis mėnesius ir š, ši pramonės šaka galėtų papildyti mūsų avių pramonę. Tačiau kalbant apskritai, iš tikrųjų nuomonė yra teigiama, labai daug paramos šiam susitarimui iš visų sektorių ir tikrai jis buvo be galo naudingas. Dėkoju. Tikrai. labai vaisingas ir teigiamas delegacijos vizitas, apibendrinant tiek į Australiją, tiek į Naują Zelandiją. Europos Sąjunga iš tikrųjų suvokė, e, kad būtina e, sustiprinti taisyklėmis paremtą e, priekybos sistemą, dabar, kai daug partnerių siekia galios, o ne laikytis taisyklių nori. Taigi labai teigiamas šis signalas. Delegacija tikrai buvo e, puikiai pasirengusi ir taip pat sekretoriato dėka. Ir e, Kaip žinote, visi mūsų posėdžiai prasideda laiku ir delegacija taip pat buvo nusiteikusi dirbti daug ir turėti daug posėdžių. Taigi galime baigti pirmo klausimo aptari, šio, šio klausimo aptarimą, o dabar. delegacijos atstovų vardu, o dabar norėčiau suteikti žodį komisijai, kurie padarys pranešimą, pristatymą, taip pat e, suteiksime galimybę paklausti komisijos atstovo. E, dabar turime šią, nau, šį naują procesą, e, naują veiklą, kurios prašėme jau ilgą laiką. Mes, aišku, visą laiką atidžiai sekėme dėrybas ir patarinėjome komisijai. Galiausiai juk mes turime ratifikuoti šios priekybos susidarimus. Tačiau kartai susidarau įspūdį, kad svarbiausias darbas prasideda ratifikavus, nes tada reikia įgyvendinti tuos susitarimus. O mums taip pat labai svarbu apžvelgti, kaip įgyvendinami šie priekybos susitarimai. E, buvo jau padarytas pranešimas apie apribojimus dėl susirimo su Pietų Koreja, o dabar komisija parengė naują ataskaitą apie šių susitarimų įgyvendinimą. Ir tai yra pirmas kartas, kai komisija pristato mums šią ataskaitą. Išklausę ją galėsime užduoti klausimus. Ir e, žodis teikiu ponui Kota, kuris yra didžiai trade direktorius pavaduotojas. Labą dieną visiems. Dėkoju, ponė Langė, už gerus žodžius už pristatymą. Būtent teisingai, labai teisingai pristatėte šią ataskaitą. Norėčiau šiandien savo ruoštų trumpai ją pristatyti. Tai yra naujoji ataskaita, kaip įgyvendinami laisvosios priekybos susitarimai. Aktyviai deramės dėl naujų tokių susitarimų. E, naudojame tas gynybinės priemonės, investicijų skriningo ir kitas priemonės. Ir tai yra tik dalis mūsų darbo, nes kita dalis yra įgyvendinimas jau esamų laisvos priekybos susitarimų ir kartais tiem esamiem susitarimam galbūt tenka nepakankamai dėmesio. Taigi, parengėme šią ataskaitą ir dabar jinai yra prieinama. Labai svarbu ne tik e, skaidriai skleisti informaciją apie tai, kas vyksta. Ta ataskaita to ir siekia, bet labai svarbu taip pat ir parodyti, kokios yra problemos, kur galbūt nepavyksta iki galo įgyvendinti susitarimų ar partneriam ar mum. Labai svarbu taip pat stebėti, mm, kaip dirbame įgyvendindami priekybos sustarimus ir siekdami tvaraus vystimosi. Visi šie elementai yra naujojoje ataskaitoje noriu pasakyti, mm, kad ta ataskaita dar nėra patvirtinta, nes šiek tiek užtruko procedūros tvirtinant ją komisijoje, bet šiandien, net šiandien ryte ta ataskaita turėtų būti patvirtinta ir iškart ją jum išsiųsime. Taigi šiandien tikrai ją gausite. Atsiprašau dėl to. Aišku, būtų buvę geriau, jeigu jau būčiau galėjęs atsinešti tą patvirtintą ataskaitą. Tai joje, kaip jau minėjau, yra du svarbus dalykai. Pirmiausia, tai jinai siekia prisidėti prie skaidrumo didinimo, įtraukti į tą procesą parlamentus, valstybės narės, suinteresuotusius asmenis ir taip pat pasižiūrėti, kokiu rezultatu duoda mūsų priekybos politika. O antras svarbus dalykas yra tai, kad ši ataskaita bus rengiama kiekvienais metais, dabar pirmą kartą jinai yra parengta, o ateitie kasmet ją renksim, rengdami įgysim daugiau patirties. E, ir tai bus toks kaip kasmetinis sveikatos patikrinimas. Patikrinimas, kaip veikia laisvosios priekybos sustarimai ir galimybė kiekvienais metais surenkti politinės diskusijas šiuo klausimu. Iki šiol komisija pateikdavo e, ataskaitas dėl trijų laisvosios priekybos susitarimų - Koreja, Centrinė Amerika ir Kolumbija Peru, nes reglamentas atitinkamai to reikalauja ir tos trys ataskaitos yra kasmet rengiamos. O šita ataskaita dar papildomai 22 laisvosios priekybos susitarimus apima. Taigi, jinai analizuoja 22 laisvosios priekybos susitarimus, kurie yra laikinai ar galutinai įsigalioja. Taigi, su tom trim minėtom ataskaitom iš viso turime mm, to būdu ataskaitas apie 25 laisvosios priekybos susitarimus, bet tai nėra visi laisvosios priekybos sustarimai, iš viso jų yra apie 40. Tie 15, kurie nepateko į šią ataskaitą, yra nedideli su tokiomis šalimis kaip Andora, San Marino, Jotkalnyje, Albanija, Kosovas. Taip ir tą laiką, kai rengėme pirmą ataskaitą, neturėjome pakankamai galimybių ir tiem smulkiem priekybiniam susitarimam apžvelgti. Prie ataskaitos yra pridėta 134 puslapiai įvairių statistinių duomenų, kas, manau, irgi jums bus įdomu. Taigi yra informacijos daug, yra daug įvairių statistinių duomenų, kaip jau minėjau, apie 25 laisvosios priekybos sustarimus ir galime taip pat matyti, kad ataskaitoje yra horizontalios išvados. Tai pirmoji išvada susijusi su tuo, kaip įgyvendinamos prekybos ir tvaraus vystimosi nuostatos, tam skirtas atskiras skyrius pranešime, taip pat yra ekspost e, laisvos prekybos sustarimų įvertinimas ir atskira dalis yra skirta naujų e, laisvosios priekybos sustarimų įgyvendinimui. Yra keturių tipų laisvosios prekybos susitarimai. Ir tie keturi tipai yra analizuojami šioje ataskaitoje. Pirmasis tipas yra pirmosios kartos prekybos susitarimai, pavyzdžiui, su Meksika ar Čilė, su viduržėmio jūros šalių partnerėmis, e, su Šveicarija. Ir tokių pirmos kartos susitarimų nėra daug, jų ir tankymos rytis yra ribota. Toliau antras tipas yra gilus ir išsamus priekybiniai susitarimai su Ukraina, e, Gruzija ir Moldova. Tokie susitarimai. Ir jie taip pat apima ir įstatymų tam tikrą derinimą ir integravimą į mūsų bendrą rinką. Toliau trečias tipas yra ekonominės partnerystės sustarimai su AKR, jūros AKR šalimis. Ir tie naujausi, moderniausi, naujosios kartos priekybos sustarimai yra su Pietų Koreja, Pietų Amerika, Kolumbija ir Peru ir ateityje su Kanada, Singapūru, Vietnamu ir Japonija. Kanada į šią ataskaitą dar nepatenka kitais metais jinai pateks į tokią ataskaitą. Taigi, kaip matote, laisvosios prekybos sustarimų įvairovė yra gana didelė ir ataskaitoje apie tai taip pat kalbama. Ir mes vertiname e, tuos susitarimus, tuos įvairaus tipo prekybos susitarimus, remdamiesi penkiais rodikliais - prekybos rautais, kaip tarifikuotos kvotos buvo naudojamos, kaip kitos tarifinės preferencijos buvo naudojamos, tai čia mes kalbame apie e, tarifų ar preferencijų e, naudojimo koeficientą, lygį, žiūrim, kiek pasinaudota tom tarifiniam preferenciniam sąlygom, taip pat pagal investicijas vertiname ir pagal, e, taip pat pagal įgyvendinimo struktūrų aktyvumą. Tos įgyvendinimo struktūros kaip tik įkurtos toms sutartims įgyvendinti. Tai ką dabar galime pasakyti apie uh, tuos susitarimus? Viena bendra išvada, kad tie laisvosios priekybos susitarimai skatina priekybą ir didina mūsų eksportus. Mūsų eksportas išaugo 416 procentų į Meksiką, 170 procentų į Čilę, 62 procentais į Serbiją, 60 procentais į Koreją, 60 į Centrinę Ameriką ir 17 procentų į Ukrainą. O kitas svarbus dalykas yra, kad žemės ūkis ir motorinės transporto priemonės, kurios labai dažnai užima svarbę dalį tose sustarimuose, irgi gauna labai daug naudos iš tų susitarimų, ypač žemės ūkiui tai yra svarbu. Tarifinių, tarifinės kvotos, TRQ taip vadinamos, jomis nepakankamai naudojamasi. Tiek mūsų partneriai, tiek mes patys nepakankamai išnaudojame tas tarifinės kvotas ir preferenciniai, tų preferencinių uh, Mm, tarifų naudojimo lygis irgi nėra pakankamas. Čia situacija galbūt dar tokia prastesnė, nes mūsų įmonės e, daug mažiau naudojasi tojais preferenciniais tarifais negu šalių partnerių įmonės. Ir galiausia, e, TSD e, priekybos ir tvaraus vystimosi nuostatų įgyvendinimas Tai čia e, galime pabrėžti, kad vyksta vertingas dialogas su partneriais dėl darbo, dėl aplinkosauginių klausimų, tose naujosios kartos laisvosios priekybos susitarimuose. Taigi, rezultatai visai neblogi, bet negalime užmygti ant laurų, negalime sudėti rankų, turime kartu su parlamentu taip pat E, dirbti, didinti informatumą, supaprastinti procedūras, šalinti barjerus ir propaguoti mūsų vertybės. Taigi turime pasimokyti iš, tų, iš tos ataskaitos, iš tų rezultatų ir tobulinti tas rytis, kur dar yra ką tobulinti. Tai tiek galėčiau pasakyti. Ir žinau, kad ponia Saifi pranešėja rengia pranešimą dėl įgyvendinimo prekybos mm, politikos ir pažiūrėtume, ar čia galima bendrai ir, ir jos darbą įtraukti į šią sferą, ar atskirai kaip nors tą svarstyti. Taip, tai nebuvo itin nuodignės diskusijos, čia buvo mm, sudaryta, bus sudarytas galimybė užduoti klausimas. Keturi kolegos nori, penki kolegos nori pasakysi po pusantros minutės kiekvienam. Marija, prašau. Dėkui už pateiktą informaciją. Nekantriai laukiu tos ataskaitos, kad galėčiau ją perskaityti. turėčiau vieną klausimą dėl tų rodiklių. Tie rodikliai yra kiekybiniai ir praktiškai nėra kokybinių rodiklių. Ar aš tokį klaidingą įspūdį susidariau, ar e, yra ir kažkokių labiau kokybinių rodiklių, vertinant prekybos situaciją. Toliau kitas klausimas - žemės ūkis Jūs sakote, kad tie susitarimai taip pat naudingi ir žemės ūkio sektoriui, ypač Europos Sąjungos. Tai kokioms žemės ūkio sritims tie susitarimai yra naudingi? Ar tam e, tuo gamybiniu aspektu, nes nemanau, kad turime gaminti iki begalybės dideliais kiekiais, nes tai kenkia tiek aplinkai, tiek sveikatai. Taigi, kas naudinga iš šių susitarimų žemės ūkiui ir norėčiau uh, paklausti, ar mm, yra kokie kokybiniai rodikliai ir kaip tie susitarimai liečia e, smulkų ir vidutinį verslą ar tvarę žemdirbystę. Dėkui, telefonas Fizas. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Na, aš taip pat norėčiau padėkoti komisijai už šią puikią iniciatyvą, kuri, mano manima, yra labai svarbi ir naudinga. Konkrečios dvi temos - laisvos prekybos susitarime su Peru ir Kolumbija. Dabar į tą sutarimą dabar įtraukta ir tas Ekvadoras. Na, ar turite kokiu nors žinių? Ar kitos, tai, ar tos ar jis bus traktuojamas vienodai kaip kitos Andų šalis, tai yra Peru ir Kolumbija, ar bus traktuojamas kažkaip kitaip. Bet to panašiai kaip ir kolegė, manau, kad e, žemės ūkio klausimas yra labai svarbus. Ir man atrodo, visuomet susikerta mūsų nuomonės e, žemės ūkio komitetu. Ir mm, gal būtų visai neblogai, jeigu surenktume bendrą posėdį su uh, E, Žemės ūkio komitetu tam, kad su jais galėtume aptarti um, laisvos prekybos sutarimus, nes šie atrodo, nes kolegos iš to komiteto atrodo įžiūri labai skeptiškai ir įtariai. Dabar ponas Kempton Benimin. Dėkoju, ponė pirmininkė, trumpas lasimėlis. E, dėl modernesnių prekybos sutarimo jūs minėjote Kanadą, Kanadą, E, Peru, Kolumbija, Pietų um, Koreja ir dabar dėl uh, prekybos, dėl paslaugų ir investicijų. Na vėlgi, kai pasieksime atitinkamą etapą darybose dėl breksito, tai bus svarbus klausimas. Ir norėčiau, kad pakomentuotumėte, jūs kalbėjote apie. Um, privalomus e, bramlas nuostatas dėl įsipareigojimų busimuose prekybos susitarimuose. Uh, Ir, ir tai, ar tai reiškia, kad į jau egzistuojančius prekybos tarimus jau bus įtraukiami ir tokie įsipareigojimai? Dėkoju. Dėkindalim. Dėkoju iš jūsų nuomonės. Aš taip pat laukiu šios ataskaitos ir būtų norėjęs, tiesą sakant, jau uh, būt, galėt būti su juo susipažinusi, tuomet galėčiau užduoti labiau pagristų klausimų. Na ir būtų įdomu gauti informacijos apie starimo poveikį priekybos srautams, ypač galvojant apie breksitą, tam, kad žinotume, kas mūsų laukia po to, kai e, pasitrauksime uh, iš ES ir vidaus rinkos. Taigi, galvojant apie vidinius Junktinės karalystės klausimus, tai aišku labai įdomu. Be to, panašiai kaip ir Marija, dėl kiekybinių rodiklių, ypatingai dėl prekybos ir tvaraus vystimosi skyrių, kaip jūs vertinate įgyvendinimą? Ar jūsų manimu jis kažkaip e, susijęs su E, konsensusu, ar tai čia yra kažkoks procedūrinis aspektas, kaip vertinate? Dėkuoju, ponas Salafranka. Dėkuoju, ponė pirmininkė, labai trumpai, nes turiu tik tai pusantros minutės. Mane tas ataskaita taip pat labai domina, nes jie atitinka skaidrumo ir e, prekybės priemonių e, veiksmungumo reikalamus. Ne tik tai čia turiu galvoje tos 40 egzistuojančių tyrimų, bet kaip paaiškino komisija, šios darybos dėl šios tyrimo yra labai svarbios. Mane domina štai kas. E, ar atliekama uh, E, egzistuojančių egzistuojančių prekybos turimo analizę ir konkrečiai jį atliekant, ar skiriame dėmesį uh, ginčių sprendimo mechanizmams ir atitinkamams apsauginiams nuostatams. Būčiau dėkingas, jeigu paaiškintumėte šios aspektus. Dėkoju ir dabar Joachimas Šusteris. Dėkoju. Na taip, nesusipažinus ataskaitą sudėtinga dėl jos diskutuoti, todėl uh, te turiu tik vieną klausimą. Ar ataskaita numatyta štai kas? Jūs minėjote, kad dėl DSD skyriaus, jog jam skiriama dėmesio ataskaitoje ir kad vyko daug pokalbių dėl šios temos, ar bus bandoma padaryti išvadas tam, kad būtų daromas išvados ir galvojant apie ateitį, nes bent jau galvojant apie sustarimą su Pietų Koreja, tai pavyzdžiui, labai vangiai gyvenimos nuostatos e, dėl, pavyzdžiui, darbo teisės. Taigi, e, kaip tai vertinate ir ketinama spręsti tokias problemas? Dėkoju jos, tai dabar turite penkias mintes atsakyti. Dėkoju. Vėlgi atsiprašau, kad ataskaita nepateikti, ta, tačiau tikėsimės, kad ateityje bus galimybių nuodugniau ją aptarti. Pirmininkas sako, aš jums garantuoju, kad tokių galimybių bus. Taip, na, taip, man teko taip pat pasiruošti, nes daug informacijos, ponė. Tie rodikliai, taip, iš tiesų jie yra daugiau kiekybiniai. Jūs neklydote, kalbant apie žemės ūkį. Tai taip giliai ataskaita nesiekia, kaip jūs norėtumėt. Nes skaičių apie tos dalykus, kurie jum aktualūs nėra, galbūt ateityje galima giliau pažiūrėti. O kalbant apie tvarų vystimąsi, tai čia jau yra kokybinis labiau vertinimas. Čia ataskaita daugiau yra kokybinė. Antras klausimas dėl Ekvadoro. E, Ekvadore, Ekvadoras neminimas ataskaitoje, tik 16 metais prisijungė, todėl jis neaptarimas ataskaitoje, o Kolumbijai ir e, Peru skirta atskira ataskaita. Dėl Brexito dimensijos. Akivaizdu, štai kas gal ne tiek šioje ataskaitoje, bet apskritai galvojant apie pasirinktą metodą, uh, Taip, šie laisvos priekybos susitarimai išliks aktualus 27 e, valstybių narių sąjungoje, po to, kai pasitrauks Junktinė karalystė. Todėl pati Junktinė karalystė turės pasirūpinti, kaip išlyginti tuos praradimus, kurių gali atsirasti, jei pasitraukus iš ES, tie susitarimai toliau nebegalios Junktinė karalystė, tai yra akivaizdu. Dėl ginčių sprendimo, ar jis patenka ataskaita, taip, tai padaryta skyriuose, kur kalbama apie institucinę sąrangą, kai tai aktualu. Nes, nes kai kuriuose senesnėse pirmos kartos laisvos prekybos susitarimuose nėra numatytas ginčių sprendimų mechanizmas, pavyzdžiui, sutarime su Turkija ir visai lė kitų šalių. Uh, Taigi, tuose egzistuojančiuose tyrimuose tai aišku yra didelė silpnoji pusė. Ponas Šusteris dėl TSD ir Korejos ir gyvenimo. Tai man atrodo atskiroje ataskaitoje skirtoje Korejai bus apie tai kalbama. Na ir tai yra veikiau kokybinis įvertinimas ir mes turėtume pažengti toliau, turint galvoje um, tos įvykius sutikimus. Uh, Ir ši ataskaita nėra galtinis taškas. Vyksta lygiai grečios diskusijos dėl įgy... DSD e, įgyvendinimo ir e, sankcijų. Taigi tik tokiu būdu galima sudaryti bendrą vaizdą apie dabartinę padėtį, tačiau e, ir kaip jau minėjau, tai nenorime čia kartuoti daug sudėtingesnių ir politinio pobūdžio diskusijų. Na taip, aš manau, kad žengtas tinkamas žingsnis, tinkama linkme turėti įgyvenimą ataskaitą. Potim pirmininkė, nebuvo atsakyta mano klausimą e, dėl FN, FNN nuostatų ir prekybos tarimo. Jūs neatsakėte visiškai šį klausimą. Nemanau, kad aš turiu atsakymą. Ir nenoriu padaryti klausimų taip, žinau, kad tai yra labai techninio pobūdžio dalykai. Bet mielai, komisijos atstovas sako, aš mielai sugrįšiu prie šių klausimų ateityje. Na, jo, kad kalbėsime apie būsimus prekybos sutarimus. Norėčiau padėkoti Jostui. Tikrai dėkojame už puikų žingsnį tinkamą linkme ir lauksime daugiau informacijos apie prekybos sutarimų įgyvendinimą. Ir aš manau, kad ateityje mm, per kitus posėdžius galėsime nuodugniau aptarti šios klausimus was... Tai susitarimas, kuris pagal Vandjosto kriterijus buvo pirmosios kategorijos, senas susitarimas su Meksika ir turėtų jisai būti perkeltas į ketvirtąją kategoriją, modernizuojant tą priekybos su Meksika susitarimą. Aš toliau jo nepristatinėsiu, kadangi šiek tiek vėluojame, tačiau norėčiau pasveikinti Meksikos delegaciją, taip pat e, Meksikos ambasadorių ir poną Segoviją ir Meksikos vyriausiai dėrybininką poną Veran. Jie atvyko kartu su likusia Meksikos delegacijos dalimi. Uh, O dabar norėtume išklausyti, kaip vyksta dėrybos dėl susidarimo atnaujinimo ir žodį suteiksiu pirmiausia mūsų vyriausiam dėrybininkui, puikiai pažįstamam kolegai iš komisijos. Prašom. Dėkuoju, labas rytas ponios ir ponai, džiaugiuosi būdamas čia, mm, e, bijau, kad turėsiu e, jūs pataisyti. Ačiū Dievui, nesu vyriausias dėrybininkas. Ši garbė priklauso mano kolegai, kuris šiuo metu keliauja. Tačiau aš atidžiai seku šias dėrybas ir džiaugiuosi galėdamas apie jas papasakoti. Atsižvelgiant į laiko trūkumą, pristatymą sutrumpinsiu. Tiesiog noriu priminti, kad uh, Šios darybos yra ypatingos, jomis yra atnaujinamas egzistuojantis susitarimas ir e, dėrybos dėl tarifų, dėl prekių jau buvo atliktos, atnešė daug gerų rezultatų tiek Meksikai, tiek Europos Sąjungai. Tačiau yra tam tikrų svarbiausių taisyklių dėl IPR, IPS investicijų, tačiau dauguma iš jų yra paprastos. Taigi atnaujinimas reiškia, kad šis susitarimas bus pilnai įgyvenintas, pavyzdžiui, dėrybos dėl žemės ūkio tarifų, taip pat prieimo prie paslaugų rinkos, taip pat reikia pagreitinti dėrybas dėl kitų punktų, remiantis Kanados pavyzdžių, nes kaip ir Kanada, Meksika yra labai glaudžiai integruota į Amerikos regioną. Taigi, iš tikrųjų, dar daug dėrybinių punktų reikia aptarti. Kartu su Meksika turime tikslą iki šių metų pabaigos paveikti šias dėrybas. Aišku, tikslas sudėtingas, tačiau mes ir toliau sieksime jo Komisarės Marmson ir ministras Glahardo patvirtino, kad ir Meksika siekia to tikslo, tačiau neslėpsiu, kad dabar pasiekėme sudėtingą dėrybų etapą. Reikia dar daug ką padaryti, daug pažangos reikia pasiekti. Kaip žinote, mūsų mantra yra, kad laikas nėra svarbesnis už turinį. Tai taip pat galioja ir šioms dėryboms ir net ypač galioja šioms dėryboms, kadangi su Meksika susitarimas jau yra. Ir jeigu mes jo tinkamai nepagerinsime, tai kokia esmė jį keisti. Taigi turinys išlieka svarbiausias, nors aišku būtų puiku tiek mums, tiek Meksikai, jeigu galėtume per ateinantį mėnesį užbaigti šias dėrybas. Kodėlgi jos apsunko? Todėl, kad Meksika atrodo negali prisimti įsipareigojimų aukštesnėme lygmenyje. Pavyzdžiui, vieš, kalbant apie viešuosius pirkimus, jokios pažangos nebuvo padaryta. Nors ir buvo užtikrinta tam tikra prieiga prie federalinių pirkimų, mes norime aptarti su Meksika, kaip galima būtų panaikinti šios teisinius apribojimus. Uh, Taip pat reikia sustiprinti subsidijų ir valstybinio įmonių taisyklės. Jau pasarame susidarime buvo numatytos, pasarosiuose kituose susidarimuose net su Vietnamu buvo patvirtintos puikios taisyklės. Taigi, kodėl negalėtume to paties padaryti su Meksika? Paslaugų intervencijų straips straipsnis dabar nėra patenkinamas. Tikimės, kad situacija pasitaisys kartu su Meksika. Apsikeisime antrųjų pasiūlymų dėl paslaugų. Tačiau reikia daug darbo tam padaryti. Toliau geografinės nuorodos. Čia mūsų nuomonės dėl tikslų nesiskiria. Meksika turi vieną iš mažų iš nedaugelio neeuropietiškų geografinių nuorodų saugomų pagal mūsų sistemą. Tačiau dėl daugelio pavadinimų diskusijos sudėtingos, o mūsų pozicija, kaip žinia, yra ta, kad geografinė nuoroda yra svarbi mūsų dėrybų dalis. Mes esame pasiruošę laikytis pragmatiško požiūrio, kai kils reali problema vietoje, tačiau kalbant atvirai. Problema su kuriomis susidurėme, gali būti išspręstos daug paprasčiau. Ir galiausiai dar vienas sunkumas, klasikinis sunkumas, tai yra investicijų apsauga. Mūsų standartas ir toliau e, išlieka e, pagrystas reforma. Komisija negali primesti parlamentui ir tarybai e, pakeitimų. Ir vienintelis Skirtumas yra tas, kad vieną dieną reikės parengti daugia šalių investicijų planą. Taigi, galiu pasakyti, kad Meksikos kolegos dar nėra visiškai įtikinti, tačiau aišku, jie nėra vieninteliai, bet jie prisijungia prie skeptikų šiuo klausimu. Taigi tai sudėtinga. Toliau įvairios sritis, kur mūsų ir Meksikos požiūrė neišsiskiria, kurie kryptimi eiti, tačiau vis dar reikia daug padirbėti, norint pasiekti tikslų. Pavyzdžiui, e, kova su korupcija, o dėl TSD noriu pasakyti, kad yra nemažai skirtumų lyginant su mūsų standartiniu TSD požiūriu, tačiau daug nuostatų, ypač susijusių su institucijomis, įskaitant ir pilietinės visuomenės konsultacijas, galioja visam susitarimui, ne tik, mm, ne tik priekybos skyriui. Ir dėl jų derasi kolegos iš išorės veiksmų tarnybos. Dėrėdamėsi dėl įžanginės dalies. Ypač tai pasakytina apie konsultacijas su pilietinė visuomenė. Šiame susitarime jos bus sustiprintos, kadangi apgalios visam susitarimui, o ne tik TSD skyriui. Tačiau dėl jų deramasi atskirai, todėl jų čia ir nesimato. O šiaip apskritai nelabai skiriasi situacija nuo standartinio požiūrio. Iš tikrųjų, Dėl to šiek tiek kalti ir mes. Mes susilaikėme pristatinėdami šią dalį, kadangi norėjome pas, palaukti ir pasižiūrėti, ar kur nors nuves diskusijos prasidėjusios taryboje ir, ir parlamente. Bet kaip žinia, šios diskusijos dar nesibaigė. Jos e, vyksta kiek lėčiau nei kad tikėtasi. Todėl mes pristatėme tradicinį pasiūlymą, kuriam turime įgaliojimui, numatydami peržiūros nuostatą ir palikdami galimybę pakeisti šį požiūrį pasikeitus jam Europos Sąjungoje. Kova su korupcija yra visiškai naujas dalykas. Pirmą kartą įvedame tokį skirsnį. Turbūt žinote įvairias detalės. Noriu pabrėžti tik štai ką. Čia remiamasi dviem svarbiais principais. Pirma, dar sėkiai įtvirtinamas egzistuojantis daugia šalis įsipareigojimas. Šio požiūrio laikomės visada kalbėdami apie standartus, tiek apie vertybių, tiek apie produktų standartus, kalbant apie darbo teisės, darbuotojų teisės arba taip, kaip pagaminamas automobilis. Mes e, įvedėme taip pat naują elementą, o būtent, kad pabandėme įvesti dvišalės taisyklės dėl korupcijos prevencijos. Tai yra inovatyvus požiūris tarptautinėje arenoje. Nežinome, ar jis tikrai pasiteisins. Iš kitos pusės visi žinome, kad bausmės už korupciją, net už sisteminę korupciją, ne visada ją sustabdo. Reikia eliminuoti sąlygas korupcijai klestėti ir būtent tai ir bandome pasiekti. Bernd čia ir baigsiu. Tiesiog baigdamas noriu pasakyti, jog Meksika yra svarbi, nes tai yra Meksika, nes mes prekiaujame su Meksika ir labai sėkmingai tai darome pagal dabartinį susitarimą, tačiau ir sistemiškai tai yra svarbu. Manau, kad gyvename laikais, kai mūsų požiūris į prekybos susitarimus, paremtus bendromis taisyklėmis ir vertybėmis, patiria grėsmę kylančią iš savanaudiškų dvišalių e, susitarimų. Man atrodo, kad geriausia pademonstruoti partneriams, kad geriausias kelias pirmin yra sąžininga priekyba paremta dvišalėmis taisyklėmis. Taip, pabaigai tikrai ir aš pilnai pritariu. Dabar ponas Moizer. Dėkui, pirmininkė. Pradėsiu e, nuo to paskutinio punkto, kuris buvo paminėtas. Noriu padėkoti, kad atvykote. Europos prekybos naratyvas keitėsi per pastarosius metus, dėl to labai prisidėjo ir parlamentas. Ir ES dabar yra labai gerai pasirengusi užpildyti tą spragą pasaulio ekonomikoje ir politikoje, e, propaguodami, propaguodama Europos vertybės ir gindama savo interesus. Dėl to labai norėtume, kad dėrybos su Meksika baigtųsi kuo, graž, kuo greičiau tai yra iki metų pabaigos. Ir norime ištiesti ranką tokioje sudėtingoje situacijoje draugams, bet kaip ponas Mauer pabrėžė, e, norime gerų rezultatų ir prie tų rezultatų turi prisidėti abi dvi pusės. Ir turime tą mūsų pastarųjų metų įdirbi prekybos politikos srityje įgyvendinti. Paminėsiu keletą dalykų, kuriuos ponas Mauro irgi minėjo ir kur reiktų daugiau paaiškinimų. Pirmiausia, ryšys su nafta dėrybomis. Ar nebūtų geriau, jei abi pusės palauktų naftą dėrybų rezultato ir jais pasinaudotų, pasinaudotų tais rezultatais. Toliau dėl prekių. Iš esmės tai yra dėrybos dėl tų jautrių vietų. Žemės ūkis, perdirbti žemės ūkio produktai ir žuvininkystė. Daugiau apie tai norėtume informacijos paslaugos. Suprantu, kad čia skiriasi ambicijos ir kaip jos derinamos su TISA rodikliais. Susitarimai e, kai kalbame apie citą ir naftą susitarimus, kaip ten paslaugos yra traktuojamos. Prekybos liberalizavimas pats savaime jau yra įdomus dalykas, ponas Mauro tą palėtė. Mm, rinkos prieigos aspektas čia būtų įdomis rytis, apie kurią turėtume daugiau pakalbėti - reguliavimo teisė. Manau, kad nereikia tokių abstrakčių formuluočių. Reikia vengti tokių bendrų formuluočių. Viešieji pirkimai čia visi lygiai yra svarbus vykdant viešuosius pirkimus duomenų srautai, ar jie bus į ar iš, o dėl TSD priekybos ir tvaraus vystimosi, tai parlamentas yra siuntęs signalus ir per sitą tvirtinimo procesą ir savo rezoliucijose dėl Čilės, Australijos ir Naujosios Zelandijos, kad turime mm, taip pat turėti galimybę numatyti ir sankcijas. Galbūt uh, Mm, tai leis ir paspausti komisiją, kad jinai tą linkmę judėtų. Makrono administracija e, paskelbė dokumentą, kuris irgi eina tą linkmę, o parlamento darbas, e, rezoliucijų formuluotės yra kompromiso rezultatas. E, TPP Meksiko Meksika pritarė mūsų požiūriui. Ir tai yra svarbu. Ir aš jau baigiau gerbiamas pirmininkė. Man buvo duota penkios arba septynios minutės, dar tik keturias minutės išnaudojau. Taigi einu prie pabaigos. Toliau priekyba ir tvarus vystimasis. Taigi kaip čia judėti ten, kur reikia. Paryžiaus susitarimo formuluotės yra labai geros, jas pasiūlė Europos Sąjunga, kad kiekviena šalis darys viską, ką gali, kad įgyvendintų Paryžiaus sustarimus. Bet tas darys dar kol kas yra kabutėse, e, skliausteliuose šiame mm, sustarime su jumis. Tai turėtume tuos kliaustelius nuimti. Ir Paryžiaus susitarimo įgyvendinimas yra labai svarbus. Ir būtų labai gerai, kad kartu su tokiais mm, mūsų gerbiamais partneriais kaip Meksika galėtume siekti taip pat ir aplinkos auginių tikslų. Tartautinė darbo organizacija gali nustatyti faktus, kai nesilaikoma tam tikrų e, standartų ir tada reiktų pagalvoti apie potencialų mm, sankcijų taikymą. Tai Paryžiaus susitarimas ir tarptautinės darbo organizacijos konvencijos yra svarbus atskaitos taškai mūsų kelyje į ateitį e, tuose sustarimuose su Meksika, kadangi jūs jau kaip ir pateikėte išvadas, tai dabar norėčiau kitiem kalbėtojam suteikti po dvi minutės, ponas Fizas, šešėlinis pranešėjas. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Na, džiugu, kad egzistuoja reali galimybė užbaigti dėrybas dėl šios svarbos tarimo iki metų pabaigos, nors ir sudėtinga. Na ir iš tikrųjų palaikome istorinius santykius su e, Meksika ir todėl verta dėti šias pastangas. Taip pat e, mūsų liaudės <clears throat> partijų frakcija bendradarbiavo puikiai su ponu pranešėju ir kaip minėjo ir komisijos atstovas, iš tikrųjų e, gerai, kad padaryta pažanga, yra dideli prekybos mastai tarp Meksikos ir ES ir, ir prekybos mastai rodo ir mūsų santykių svarbą. Turiu keletą klausimų. Mm, pavyzdžiui, dėl viešųjų pirkimų. Tai yra itin svarbus klausimas. Gerai, pažįstu Meksiką ir suprantu, kokios yra svarbios federalinės valstijos. Bet jeigu e, Meksikai tektų e, palaikyti atskirus ryšius su kiekviena ES valstybė nare, nesame federalinė valstybė, tai galite įsivaizduoti, kaip sudėtinga, jeigu reikėtų atskirai dėrėti su kiekviena federalinė valstybė. Taip pat buvo e, keltas ginčių sprendimo klausimas. Meksika nelabai mums pritarė, norėtųsi sužinoti, kodėl. Uh, dar kom viena konkreti tema ir norėtųsi pasitikslinti e, skyrius, kuriame kalbama apie energetiką ir žaliavas, kokia yra padėtis. Na ir pabaigai dar. E, kilmės nuorodos, tai yra labai techninė tema, bet kartais labai svarbi, nes e, tai labai svarbu nustatant, iš kur yra gaminys. Taigi norėčiau sužinoti, e, ar įmanoma susitarti, kokiuose sektoriuose ir taip toliau. Dėkoju. Alde frakcijos vardu Hanatakulė, kuris pakeis e, šešėlinį pranešėją Dieter Šenehovą. Dėkuoju, ponė pirmininkė, ponė generalinio direktorių, gerbimi kolegos. LD frakcija pilnai pritarė tam, kad būtų sudarytas, kiek manoma greičiau, naujas sustarimas su Meksika. Labai išaugo prekybos mastai su Meksika nuo tada, kai buvo sudarytas ankstesnis sustarimas, tačiau jis jau pasenęs ir neišvysto savo potencialo. Taigi svarbu, kad turėtume šį sustarimą tam, kad galėtume spręsti prekybos ir nerifi netarifinių kliučių problemą. Kaip tik tai ir ketiname padaryti. Modernizuoti susitarimai turėtų apimti nuostatas ir dėl laisvo domenų judėjimo. Tai ne vien tik tais e, e, pagerinti mūsų partnerystę su Meksiko, tačiau kartu taip būtų nustatomi duomenų srautams e, standartai ir pasauliniu lygiu. Taigi, na ir tikimės, kad uh, E, šeštasis e, dėrybų raundas, kuris turi pasibaigti šį mėnesį, duos daugiau rezultatų ir tikimės, kad šis trimas bus darytas kiek manoma greičiau. Dabar Marija Arina. Dėkuoju, aš turiu techninio pobūdžio klausimą dėl e, dėrybų mišraus pobūdžio, kadangi po Singapūro akivaizdu, kad viena dalis turėtų priklausyti ne maišytai, o kita maišytai daliai. Čia kalbu apie investicijų klausimą. Kaip jūs e, tvarkysite su e, susitarimo su Meksika gerinimu, e, atsižvelgdami į šią naują mišraus ir nemišraus pobūdžio konfiguraciją. E, pavyzdžiui, ką valstybės narės turės ratifikuoti, ką ar ne. Ir antras pamastymas yra susijusi su tvaraus vystimosi klausimu čia, jei teisingai supratau, bus įvestas peržiūros straipsnis ir kad galėtume ir toliau dėrėtis dėl šio klausimo, man atrodo, kad labai aiškiai buvo išsakyta mano frakcijos pozicija dėl uh, tvaraus vystimosi straipsnio, numatant tam tikrą uh, sankcijų mechanizmą ir jis turi būti bendras visam susitarimui. Man atrodo, kad tai yra labai svarbu. Ar jūs kaip nors spręsite šį klausimą? Jūs taip pat minėjote sankcijų klausimą, bet ar mes iš tikrųjų galime padaryti kokią nors pažangą šioje srityje? Jūs savo paž... įžangoje sakote, kad galiausiai jau yra tas susitarimas, e, taigi turime tam tikrą diskusijų su Meksika bazę ir aš norėčiau sužinoti jūsų poziciją dėl šios tvaraus vystimosi dalies. Karolina. Karolina, prašau. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Mano klausimas štai koks. Vakar įvyko klausimas dėl skaitminės priekybos ir buvo paminėta, kad susitarime su Meksika. Yra skyrius, numatytas skyrius priekybai su skaitminė priekybai, taigi ko galima tikėtis ir ar yra dokumentų, su kuriais galima būtų susipažinti. Mm, Mauro, šešios, penkias minutės, kiek jums reikės. Dar ponas Salafranka, prašau, dėkoju, panė pirmininkė. Na, tiesiog norėčiau priminti, jog šis sustarimas yra asociacijos sustarimas. Taigi, paliekant laisvos priekybos komponentą, kuris yra labai svarbus, esu iš u, pranešėjas užsienio reikalų komitete, kuris dirba ties šiais klausimais. Ir man pasirodė labai įdomus tie duomenys, kuriuos patikėjo fonas Fisas. Ir, ir, ir ko, Taigi, mainai su Meksika E, remtis ankstiniu susitarimu išaugo ne vien tik tais daugiau nei 400 procentų, bet e, reikėtų pasižiūrėti į tų produktų pobūdį, kuriuos e, Meksiko eksportavo sutinkamai su E, remiantis sudarimus ankstyviau. Jeigu anksčiau buvo 25 procentai žaliavų eksportuojama iš Meksikos ir pasąjungą, tai dabar yra jau 75 procentai produktų su pridėtinė verte. Tai man pasirodo įdomu. O kitas dalykas, e, tai yra tikslas užbaigti šį susitarimą iki metų pabaigos. Taigi e, buvo padaryti pareiškimai e, taryboje šio klausimo, taip pat ir per paskutinę e, plenarinę sesiją komisijos atstovai kalbėjo apie tai, kai informavo apie paskutinius vadovos tarybos rezultatus. Taigi Taip, skuba, aišku, gal svarbus dalykas, tačiau reikėtų pasižiūrėti, ar iš tikrųjų pavyks pasiekti savo rezultatų, nes mus visus vertins pagal uh, ambicijų lygį, pagal tai, ko pavyks pasiekti. Na ir mūsų e, komitetas atsakingas už priekybą. Meksikoje įvyko e, rimtų pokyčių energetikos telekomunikacijų srityje, taigi mes turėtume pasinaudoti šią progą. Ir suprantu, kad, kaip sakė komisarė Malstrom, e, komisija turėtų mobilizuoti visas pastangas tam, kad būtų sudarytas papildomas susitarimas prie to, kuris egzistuoja ir tai turi atverti gerų galimybių. Ir mano klausimas panašus į pranešėjo. Taigi šis klausimas liečia laiko aspektą. Na, sak, buvo pasakyta, kad yra e, reformuojamas naftos susitarimas ir ES reikia E, laukti šių dėrybų pabaigos, ar ji turėtų sudaryti pati savo susidarimus. Aš manau, kad ES turi žengti savo keliu ir nusistatyti savo kelrodžius. Ponas Firo. Oui, merci, Monsieur le Président. J'interviens en tant que coordinateur du groupe. Dėkui, ponė pirmininkė. Kaip e, frakcijos koordinatorius noriu padėkoti už šias diskusijas nuo 2006 metų Europos Sąjunga pradėjo, Europos Sąjunga pasirašė nemažai laisvosios priekybos susitarimų. Šiandien nori, Europos Sąjunga nori pašalinti tam tikras uh, muitų kliūtis, kad skatintų tarptautinę priekybą. Seta sutartis, dėl jos nebuvo susitarta. Matome kiek problemų kelia Merkosur susitarimai. O šiandien kalbame apie labai svarbų susitarimą su Meksika. Ir tas susitarimas, ko gero, bus dar liberalesnis negu kiti susitarimai. Ir čia norėčiau pasakyti, kad mums kyla šiek tiek abejonių. Kodėl šiandien kalbame apie tokį susitarimą su Meksika. Aš norėčiau paklausti, ar komisija sudarydama susitarimą su Meksika nori mm, pastatyti vietą Amerikos prezidentą, ar turi kažkokių kitų siekių. Taigi, ES ir Meksikos susitarimas. Ar tai nebus uh, galimybė, uh, ar nebus tokia galimybė, kad ES taps uh, tų mm, laisvos priekybos nukentės nuo, nuo mm, tų laisvos priekybos susitarimų sudarimo. Dėkui, pirmininkė, už suteiktą žodį. Noriu paklausti, ar dėrybos dėl naftą kaip nors veikia e, šį susitarimą su Meksika dėl geografinių nuorodų apsaugos. Ir norėčiau dar paklausti, mm, ir paprašyti, kad patiktume daugiau informacijos apie viešuosius pirkimus. iš anksto noriu atsiprašyti, kad negaliu pateikti išsamios informacijos bet aš ir mano kolegos nuolat esam pasirengę jum teikti daugiau informacijos, jei jūs netenkins mano atsakymai į klausimus. Ir iš anksto atsiprašau, jei tai bus. Dabar kodėl sustarimas su Meksika, kodėl uh, dabar nafta. Šis susitarimas yra asociacijos susitarimas kuris jau dešimt metų veikia. Veikia labai gerai, jame nėra tam tikrų dalykų. Tai antrasis naujos kartos susitarimas. Ir jis neturi to priekybos ir tvaraus vystimosi skyriaus, tai dėl to jį reiktų keisti. Tai yra asociacijos susitarimas ir labai norėčiau, kad šio komiteto nariai atsiverstų ir kitas šio sustarimo dalis. Rasite jūs dominančių dalykų. Mm, tai yra ir pilietinė visuomenė mano minėta, bet tai yra tik vienas dalykas. Bet rasite ir kitų. Buvo klausima apie ryšius su Paryžiaus susitarimu, ar turi būti sankcijų galimybė numatyta ta Europos išorės veiksmų tarnyba daro tuo Europos išorės veiksmų tarnyba, užsima. Aš nežinau, kaip mm, viskas baigsis, bet manau, kad visai gal verta būtų sankcijas numatyti. Ar turime laukti naftą dėrybų rezultatų? Jei lauksime E, rezultatų visų tų dėrybų, kuriuose dalyvauja mūsų partneriai, ar jie lauks e, tų dėrybų rezultatų, kuriuose dalyvaujame mes, tai niekad nieko nesulauksime. Tai nemanau, kad turime laukti. Galbūt turėsime laukti, priklausys nuo to, kaip vyks nafta dėrybos, kaip e, lengvai ar sunkiai Meksikai jos eisis bet šiaip intencijų, ketinimų laukti mes neturime. Ir Meksika irgi nesako, kad jie yra nusiteikę laukti. Kartais gyvenimas pasunkėja, atsiranda daugiau problemų negu tikimės. Tai negaliu sakyti, kad mes nieko nelauksim, bet kol kas noriu pasakyti, kad ne, neketiname laukti. Jei taip atsitiktų, tai tikrai ne dėl to, kad mes to norime paslaugos, e, šių nuostatų lygima, lyginimas su TISA, SITA ir kitais susitarimais. SITA su Japonija. E, jeigu palyginsime, tai skirsis kai kurie dalykai. Pavyzdžiui, jūrų transportas labai sudėtinga buvo tartis su Kanada, ypač sudėtinga su Japonija, su Meksika čia nėra didelių problemų. Toliau žmonių judėjimas e, su Kanada, Japonija ir Meksika situacija yra skirtinga. Tai detalės gali skirtis, bet mūsų ambicijų lygis yra aukštas. Teisė reglamentuoti, teisė reguliuoti, tai yra mūsų metodo dalis ir nuo to nenorime nukrypti, noriu pasakyti, kad Meksika nesutinka su vis, viskuo, viskuo, ką siūlo Europos Sąjunga, nes jei Meksika su viskuo tą, ką mes siūlome, sutiktų, tai jau seniai būtume tos dėrybas užbaigę. Viešieji pirkimai, kaip jau minėjau, labai svarbu subfederaliniam lygį užtikrinti galimybę dalyvauti viešosiuose pirkimuose Meksika turi tam tikrų ribojimų, žiūrėsim, kaip mums pavyks, su kitomis šalimis mums pavyko susitarti, su Kanada, tai manome, kad ir su Meksika mums pavyks susitarti, bet tai nėra lengva. Ir dėl to tam reikia laiko, duomenų srautai. Į tai dabar neatsakysiu, nes žinote, kokia yra situacija, komisijos viduje vyksta diskusijos, dėl to jos dar nesibaigė, tai dėl to nieko konkretaus šiandien ir negaliu daugiau pasakyti. Mm, priekybos ir tvaraus vystimosi skyrius. Parlamente buvo aiškiai sakoma, kad reiktų numatyti sankcijas Aš čia nesileisiu diskusijos, ar ta sankcija iš tiesų yra sankcija ar, ar kažkas kitas, bet noriu pasakyti, kad mes atskaitingi parlamentui ir tarybai, bet kad komisija keistų savo požiūrį, reikia aiškių nurodymų iš tarybos ir parlamento. Mes nenorime dabartinėse dėrybose užbėgti dalykam už akių, nes norime, kad baigtųsi dėrybos, nes laikas tam atėjo, ar mums pavyks užbaigti, tikiuosi, bet nežinau. Ir jei mums pavyks susitarti norimų lygių, tai bus labai gerai. Tartautinės darbo organizacijos konvencijos Meksika dar turi paskutinę konvenciją ratifikuoti. Ir tai yra nacionalinis Meksikos klausimas, nacionalinio suvereniteto klausimas. Nes e, valstybės narės, kai buvo tokių, kurios nenorėjo ratifikuoti Tarptautinės darbo organizacijos vienos ar kitos konvencijos, labai pyko, kai mes prašėme, kad jos ratifikuotų, nes sakė, kad tai yra nacionalinio suvereniteto klausimas ir tai neturėtų būti kišamasi. Tai lygiai tas pats liečia ir Meksiką. Mes nenorim kištis į šios klausimus. Čia yra Meksikos e, suverenėtus klausimas ir nenorim pririšti e, to sustarimo mm, dėrybų e, eigos su, nenorim pririšti dėrybo eigos prie tarptautinės darbo organizacijos konvencijos ratifikavimo. Energetika ir žaliavos. Čia irgi yra tam tikrų problemų. Eksporto ribojimas. Mes mm, manome, kad tai yra nemaža problema, bet kitais klausimais šiame skyriuje yra bendras sutarimas. Kilmės taisyklės, daugelį dalykų jau esame užbaigę, lieka tekstilė, rūbai, automobiliai ir kai kurie žemės ūkio produktai. mišrumas. Teisingumo teismas paskelbė nuomonę ir mes į esamus susitarimus nebesikišime, nesikišime į sitą, nes e, šis susitarimas, kuris modernizuojamas, turi būti iš naujo persiderėtas ir ratifikuotas bet nei su Čilė, nei su Merkosiur to nedarysime, nes tie susitarimai jau seniai yra sudaryti kaip asociacijos susitarimai ir tebe galioja, nežiūrint to, kad daugelis dalykų pasikeitė. Tai čia nenorime vėl leistis į sudėtingas teisinės diskusijas, kurios ir politiškai nėra tinkamos, turint galvoje tų susitarimų pobūdį. Tikiuosi atsakiau į visus klausimus. Jei ne, tai klauskite, ar, ar dvišalių pagrindų galėčiau atsakyti. Dėkoju. Kągi, vyko mūsų diskusijos, taip sakant, vidinėme ES burbule ir būtų visai verta skirti kelias minutės tam, kad išklausytume Meksikos perspektyvas. Ponas Guerra, pagrindinis dėrybininkas iš Meksikos pusės, prašau, kelias minutės jums. Dėkoju, labadiena visiems. Norėčiau padėkoti už galimybę, laiką pasidalinti mūsų nuomonę. Taigi daromasi dėl mūsų sustarimo e, e, ir e, reformos. Vyko penki formalus dėrybų randai. Na ir šiais metais ypač suintensyvėjo darbai. Na ir beveik kas mėnesį vyko form, susitikimai arba formalūs arba tarpsesniai susitikimai, tai rodo, jog abi šalis iš tikrųjų labai rimtai stengiasi baigti darybas dar šiais metais. Na, nu, kitą savaitę įvyks kai kurių grupių suteikimas e, Briuselėje, numatytas e, e, papildymas atsiekimai Meksikoje 27 savaitę, o po to įvyks dar vienas papildomas raundas Briuselėje gruodžio 18 dieną ministrų lygių. Taigi iš 20 mėnesių, per kuriuos vyko dėrybos, um, E, padaryta pažanga e, visose sritise dėl visų temų, pavyzdžiui, kovos su korupcija srityje ir, pavyzdžiui, ES pasiūlymą e, gavome per penktą dėrybų raundą prieš mėnesį ir pa, um, komandos aptarė, pavyzdžiui, tokias temas kaip pinigų plovimas, ataskaitų teikimas, atskleidimas ir taip toliau. Taigi, uh, manome, kad e, čia tik tais prekyba ir, ir investicijomis reikėtų apsiriboti e, e, šiame kontekste. Taigi, likščiolinės dėrybas, kaip pavyzdžiui, tarp Ramio vandenino dėrybų kontekste ne, Meksika nesiderėjo dėl aplinkos sauginių skyrių prekybos sustarimuose. Taigi, mm, Mm, taigi, tai mūsų pirmoji patirtis, e, derantis, pavyzdžiui, dėl tvaraus vystimasi, mes nuolatos palaikėme konstruktyvų e, dialogą su ES, mes netgi peržengėme pratinius įsipareigojimus ir iš tikrųjų atsižvelgime ir siūlymus specifinius e, reikalavimus, siūlymus, kaip kad pavyzdžiui akvakultūra, e, e, klimato kaita, rūšių įvairovė, taip pat. E, Tiekimo keliai. Na ir vienas iš sudėtingiausių klausimų tai yra e, investiciniai teismai ir investicijų apsauga, nes tiesiog skiriasi požiūrį. Turint galvoje, kad ES yra labai svarbios šios temos, mes svarstome dabar kai kurių šių. Uh, temų privalumus, nors ir turime pagristų um, abejonių um, dėl sistemų, struktūrų, kurių neturime, kurios dar nėra pasitvirtinusios, pas mus vis dėlto atvirai žiūrime šį darimas. Na ir pabaigai viena iš sudėtingiausių temų. Ir tai, beje, tai ne, plačiai buvo šiandien paminėti, tai yra intelektinės nuosavybės teisės ir geografinės nuoros. Noriu pa, noriu patvirtinti, kaip sakė ir pranešės, tai yra abiems pusėms ypatingai svarbios nuostatas. Taip, aišku, kilmės nuorodos e, sanitariniai reikalavimai yra sudėtingos temos, tačiau Meksikai ypatingai svarbu užtikrinti e, prieigą prie rinkos prekiams. Na ir reikės padirbėti tam, kad iš tikrųjų sutarimas dėl laisvos prekybos tarp Meksikos ir ES būtų modernizuotas. Gracias. Concludes... E, dėkoju. Tokiu būdu baigiame aptarinėti šį klausimą apie e, dabartinę prekybos ribų su Meksika padėtį. Dabar balsuosime. Tai yra aštuntasis darbo atvarkės punktas. Pirmiausia, pirmasis klausimas e, Dėrybų padėtis rengiantis 11 PPO ministrų konferencijai rezoliuciją. Prieš pradedant e, balsavimą dėl šios rezoliucijos norėčiau atlikti bandomąjį balsavimą elektroniškai. Pradėkime balsuoti. Baigiame balsuoti. Pritarta. So, <laughs> the test is adopted. So, uh, everything is okay. The groups are. Taigi, grupės, e, frakcijos taip pat yra tinkamai atstovavamos, taigi pradėkime balsavimą. Pirmas kompromisas, kas už? prieš, susilaikė, priimta. Antras, e, keturioliktas pakeitimas už, prieš, susilaikė, e, priimta. Penkioliktas pakeitimas už, prieš, susilaikė, pritarta. Antras kompromisas už, prieš, susilaikė, pritarta. 23 už, prieš, susilaikė, atmesta. Ketvirtas už, prieš, susilaikė, pritarta. Kompromisas trečias, už, prieš, susilaikė, pritarta. 28 už, prieš, susilaikė, atmesta. Penktas kompromisas už, prieš, susilaikė, pritarta. 34 už, prieš, susilaikė pritarta. E, penktas kompromisas už, prieš susilaikė pritarta, 38 už, prieš susilaikė pritarta, 39 už, prieš atmesta, 40 už, atmesta, 41 už, prieš susilaikė atmesta. Keturiasdešimt antras už, prieš susilaikė pritarta, keturiasdešimt trečias už, prieš susilaikė pritarta, keturiasdešimt ketvirtas už, prieš susilaikė pritarta, keturiasdešimt penktas už, prieš susilaikė pritarta, 46 už, prieš susilaikė atmesta, 6 kompromisas už, prieš susilaikė pritarta, 7 kompromisas už, prieš susilaikė pritarta, 56 už, prieš susilaikė pritarta, 57 už, prieš susilaikė pritarta. Pirmas už, prieš susilaikė atmesta. Du už, prieš susilaikė atmesta. Trečias už, prieš susilaikė atmesta. Ketvirtas už, prieš susilaikė atmesta. Penktas už, prieš prieš susilaikė atmesta. Šeštas už prieš susilaikė pritarta. Septintas už prieš susilaikė atmesta. Aštuntas už prieš susilaikė atmesta. Devintas už prieš susilaikė, pritarta. Ir dabar dėl visos rezoliucijos elektroniškai balsuojame, pradėkime balsuoti. Baigiame balsuoti. Pritarta. Taigi, dabar turime įgaliojimą ministrų konferencijai. Dėkoju. Devintas klausimas yra klausimas žodžiu dėl e, konvencijos, kuriais teigiamas daugia šalis investicijų ginčių sprendimo teismas. Pradėkime balsuoti elektroniniu būdu. Baigiame balsuoti. Vien balsiai. Pritarta. Taigi baigiame balsavimo sesiją, dėkoju, o toliau pereisime prie dešimtojo punkto. Dabartinė vykstančių trišalio dialogo dėrybų padėtis. E, dabar vyksta tik vienas trilo, trilogas e, dėl TDI modernizavimo. Lapkričio 7 vyko trilogas, pagrindiniai klausimai vis dar neišspręsti. Tai yra mažesnių muitų tarifų klausimas. Taip pat mm, darbo, darbuotojų ir aplinkos standartų klausimas Taigi dar teks daug dėrėtis. Dėl kai kurių techninių dalykų jau sutarta. Greitai vyks dar vienas techninis sustikimas, o kitas trilogas vyks lapkričio 23 dieną. Po to dabar pereikime prie 11 punkto pristatėm tyrimo dabartinių ir naujai atsirandančių revoliucingųjų technologijų tendencijos ir jų poveikis dabartiniai ir būsimai es priekybos politikai pristatymas. Ir norėčiau pasveikinti daktarą Mira Bary. Štai ten, daktarė. Sveika atvykusi, jie yra vykdomoji direktorė atsakinga už Liucernos universiteto internet, teisės internet, internalizacija. Jie yra šio tyrimo autoriai ir sutikiu žodį jai, prašom. Good morning, uh, thank you. Labas rytas. Dėkui už šią galimybę pristatyti tyrimą apie dabartinius ir naujai atsirandančius revoliucingų technologijų uh, dabartinės ir naujas atsirandančias revoliucinių technologijų tendencijas ir jų poveikį dabartiniai ir busimai ES priekybos politikai. Ši studija uh, vienu metu tris tarpusavį susijusius uždavinius vykdo. Uh, tai pirmiausia, technologijų poveikis, ypač skaitmeninių poveikių Toliau tarptautinės priekybos įstatymai, e, laisvosios priekybos susitarimų situacija, nes tie laisvosios priekybos susitarimai keičiasi ir e, jų pasikeitimą skatina skaitmeninės technologijos. Ir be to šis tyrimas nori atskleisti, ar reikia kažkaip atitinkamai koreguoti ES priekybos politiką, kad jinai galėtų sustiprinti savo, politi savo politiką ir savo vaidmenį tarptautinėje arenoje kaip inovatyvi ir labai konkurencinga ekonomika. Pirmiausia, pakalbėkime apie tas ardančias technologijas. ar tas revoliucingas technologijas. Ir ši savoka apima labai daug įvairių reiškinių. Dažnai girdime, kad kalbama apie ketvirtą pramoninę revoliuciją, ekonomikos skaitmeninę transformaciją. JAF dažnai naudojamas terminas dirbtinis protas Ir visi šie dalykai gali nulemti labai didelius pokyčius visuomenėje, kurie keis, suardys esamą situaciją. Ir mums labai svarbu suvokti, kad tos technologijos kelia nemažai problemų tiem, kas užsima įstatymų kūrimu ir reglamentuoja taip pat ir tiem, kas atsakingas už priekybos susitarimų sudarimą. Kalbame apie e, didelius duomenis, apie duomenų analizę. Duomenis tapo pasaulio pačiu vertingiausių išteklių, taip sako žurnalas The Economist. Ir duomenys dabar yra sulyginami su žmogiškojų kapitalu ir gamtos ištekliais. Ir duomenys yra svarbus ne tik skaitmeniniam pramonėm, mm, ne tik skaitmeniniam sektoriui ar socialiniam tikslam, bet duomenys yra labai svarbus ir įprastiniam verslui. Skaitmeninimas taip pat padarė poveikį prekybai. Turime įrodymų. Pirmiausia, tai skaitmeninimas skatina priekybos augimą. O be to yra ir skaitmeninė priekyba. 50 procentų visos priekybos pasaulyje jau yra skaitmenizuota. Tai iš tiesų įspūdingas skaičius ir taip pat skaitmeninimas skatina tokią integruotesnę prekybą. Prekybos procese gali dalyvauti ne tik didelės įmonės, bet ir mažutės įmonės ir pačios įvairiausios pasaulio šalis. Bet tuo pat metu turime suvokti, kad skaitmeninė rinka e, remiasi tinklais ir tuo, kad nugalėtojas neteisiamas. Čia matome, e, kiek vartotojų turi pagrindinės skaitmeninės platformos ir koks jų yra procentas lyginant su šalių gyventojų skaičiumi. E, globalios vertės grandinės, tarp valstybiniai srautai ir uh, kitos savokos tikrai jum yra žinomos. Aš čia nesileisiu e, giliau į šią sritį, bet noriu pasakyti, kad kalbant apie priekybos politiką ir tą taikomųjų programų ekonomiką ar daugelio paslaugų samdymas iš šalies kerta sienas ir tas tarp valstybinis aspektas iškelia nemažai klausimų vyriausybėm. Tai duoda ir ženklę ekonomiką, ekonominę naudą, turime duomenų, kurie rodo, e, kokia svarbi ES yra skaitmeninė prekyba paslaugomis tiek ES, tiek JAV, bet toliau kyla mm, klausimų, kaip apsaugoti tokius esmenius interesus, kaip asmens privatumą ir nacionalinį saugumą. Tie skaitmeniniai srautai atveria sienas, bet matome taip pat, kad atsiranda ir skaitmeninės prekybos barjerai taip vadinami duomenų lokalizacijos, taip vadinamos įvairios duomenų lokalizacijos priemonės yra naudojamos. Ar pats serveris, ar duomenys, ar duomenų m, mm, tiekėjas, tvarkytojas e, turi būti tam tikroje valstybėje. Tokie reikalavimai yra keliami, kai kalbame apie duomenų lokalizavimą. Ir aišku, kad e, keičiantis skaitmenimui, didėjant skaitmenimui, keičiasi ir tam tikri reikalavimai ir reglamentavimai. Skaitmeniniai mm, srautai mm, susiję su interneto naudojimu ir interneto įvairių lygių naudojimas yra reglamentuojamas. O kai kalbame apie priekybą, Tai aišku, kalbame apie tarp valstybinį aspektą, pasaulio priekybos organizaciją, bet čia aš irgi nesileisiu giliai, tik noriu pabrėžti mm, mm, tuos pasaulio priekybos organizacijos privalumus. Tai yra labai stabili, taisyklėmis pagrista sistema, kurioje dalyvauja praktiškai viso pasaulio šalis. Ir aišku, jei yra politinė valia, tai tos taisyklės yra koreguojamos. Pasaulio prekybos organizacija dėja nesugebėjo sureaguoti į tą skaitmeninę transformaciją ir dėl to atsirado tokių mm, galimybių ieškoti palankesnių sąlygų ir tą galima padaryti uh, per laisvosios prekybos susitarimus uh, reglamentuojant uh, skaitmeninė priekyba. JAV čia yra mm, pirmoji valstybė, kuri nuo 2002 metų 11 e, priekybos sustarimų yra sudariusi, su TPP galėjo būti 12, e, kurie taip pat reglamentuoja ir skaitmeninę priekybę prekyba ten yra ir finansinių paslaugų, ir intelektinės nusavybės klausimai, ir taip pat atskiri skiriai skirti elektriniai prekybai, mm, kurie apima ne tik PPO plus klausimus, ne tik prieiga prie rinkos ir įsipareigojimus, bet tie sustarimai apima ir absoliučiai naujus dalykus susijusius su skaitmeninė priekyba ir yra naujoviški tą prasme. Mūsų domina šiuo atveju tie skaitmeniniai srautai, duomenų srautai, jie laisvosios priekybos sustarimuose irgi yra reglamentuojami. Ir čia galima pasimokyti iš to tarp Atlantinio partnerystės susitarimo, Trans-Pacific Partnership Agreement, atkreipiant dėmesį į tas kliūtis duomenų srautam. Tai čia TPP yra draudžiama naudoti lokalizacijos duomenų lokalizacijos priemonės. Ir duomenų judėjimui yra nustatytos griežtos taisyklės. Kalbant apie TPP, tas susitarimas ne tik siekia užtikrinti aukštesnius standartus, bet taip pat ir sumažina tos standartus, kai kalbame apie duomenų privatumo apsaugą. E, taigi čia pirmenybė teikiama prekybai, o privatumo apsaugos taisyklės nueina į antrą vietą, bet 15 metais Europos teisingumo teismui e, paskelbus sprendimą Šrems byloje ir įvertinus saugaus uosto e, nuostatas situacija pradeda keistis. Tai matome, kaip keičiasi šis laisvos priekybos susitarimų žemėlapis ir, ir spektras. Tai dabar kalbame apie naują skaitmeninės prekybos sistemą, kuri nėra orientuota, netokį didelį dėmesį skiria patekimui į rinką, bet susijusi su daliniu harmonizavimu, kad verslam, kurie veikia skaitmeninėse rinkose, būtų numatyta mm, saveikumo galimybė. Ir JAV tas pavyzdys ar modelis, kuris uh, yra JAV sudarytose sustarimuose, dabar pateko į kitus susitarimus su Naujaja Zelandija, Singapūrų, kurie tiesiog kopijuoja daugelį taisyklių iš JAV susitarimų ir turime to aspekto neišleisti iš akių, kur yra Europos Sąjunga visame šiame laisvų prekybos susitarimų žemėlapyje. Europos e, Sąjunga labai inovatyviai žiūri į e, skaitmenimą vidaus rinkoje, nes kalbama apie bendrą e, skaitmeninę rinką, tas dėja išorės priekybos politikoje tokiu pat lygiu neatsispindi, neturime nuoseklios nuosai, mm, skaitmenės priekybos pozicijos laisvosios priekybos susitarimuose. Taigi neturime tos proaktyvios pozicijos skaitmeninės priekybos klausimais. Ir šis tyrimas rodo, kad čia reiktų imtis tam tikrų korekcijų ir derinti ES išorės priekybos politiką su skaitmeninės, eko, skaitmeninės ekonomikos dalykais. Šis tyrimas pateikė ir rekomendacijų, kurios yra ir tokios bendro pobūdžio, kad priekybos politika turi remtis esamą situaciją, konkrečiais faktais, ar institucijos turi glaudžiau bendradarbiauti, tai čia tokios bendros rekomendacijos, o kalbant apie konkretesnės rekomendacijas, tai trečiaje čia paminėčiau, e, sakoma, kad ES turi aktyviau išorės prekybos politikoje skatinti skaitmeninę prekybą. Ir tam reikia daugia kanalės strategijos. Daugelėje e, forumų tą propaguoti ne tik pasaulio prekybos organizacijoje, bet ir kitur. Ir manau, kad ES tą skaitmeninės prekybos e, strategiją e, gali į atskirus sektorius išskirti kalbame apie telekomą, e, intelektinę nuosavybę ir kitas sritis. Toliau kitame etape e, reiktų nuolatinio moratoriumo elektroniniam perdavimui, toliau e, kodavimas ir šifravimas, toliau E, cenzūra, tinklo neutralumas, kad ES irgi būtų matoma kaip e, pasisakanti už žodžio laisvę. Ir atitinkamai reikia neužmiršti ir intelektinės nusavybės aspektų. Ir visa tai turi lydėti ir atitinkamos apsaugos priemonės būtent esminė Europos piliečių teisė į privatumą turi būti užtikrinta. Dėkoju Jum uždėmesi ir laukiu Jūsų klausimų. Dėkui. Dėkoju. Buvo tikrai labai įdomus pranešimas. Įdomu susipažinti su jūsų tyrimu ir rekomendacijomis. Taigi matau, kad teko nemažai padirbėti. Ar būtų konkrečių klausimų? Haidai, prašau. Dėkoju. Aš taip pat norėčiau padėkoti už tyrimą ir už pristatymą, nes dabar e, aiškesnis bendras kontekstas, į kurį reikia kiek įmanoma tinkamiau sureaguoti. Turiu tris konkrečius klausimus. Pirmiausia, ar manote, kad pribrendo laikas e, daryti pažangą E, dėrybas e, PPO kontekste dėl skaitinės prekybos. Šia kaip tik galvoja apie mūsų įgaliojimus e, Buenos Aires susitikimui. Antras klausimas. O kaip yra su intelektinės nusavybės teisėmis ir atitinkama tvarka, ypač galvojant rengiamą naują teisės aktą skirtą uh, E, autoriniams teisėms ES. Taigi, ar manote, kad yra elementų, e, pavyzdžiui, kai autorinės teisės galėtų būti, ar atitinkami elementai būtų įtraukti į E, prekybos tarimus, e, skaitminės prekybos e, nuostatas, taigi kaip ES jos tiesiekros institucijos turėtų atsižvelgti į šį kontekstą ir toliau. Jūs kalbėjote apie frekvencijas ir domenų apsaugą, dažnius ir Europos ir domenų apsaugą. Ar manote, kad mes galėtume nustatyti standartus laikantis aukščiausių uh, E, domenų apsaugos e, lygio. Čia turiu galvoje tą būsimą domenų apsaugos reglamentą, privatumo apsaugą. Visą tai turės būti artimės metu patvirtinta. Pane Žame. Aš nesu taip entuziastingai nusiteikusi kaip jūs dėl šio klausimo. Jūs e, norite Mm, apginti skaitmeninę priekybą, bet man atrodo, kad šis pranešimas yra labai agresyvus ir čia kalbama, kad tai yra konkrečios valstybių narių prerogatyvos. Daug girdėjau kalbant apie diskriminacinės priemonės, apie privilegijuotą politiką. Taip pat mane nustebino na, keista savoka ir taip 13 punkte, kur kalbama apie e, kovą su produktų padirbinėjimu, bet e, apie tai kalbama taip pat ir e, dvišaliuose priekybos susitarimuose apie autorių teisų apsaugą. Jūs kalbate apie atvirų knygų principą, aišku, jis tai gražus principas, bet kaip su tom autorių teisėm. Iš tikrųjų, mums netrodo, kad einama tinkama linkme. Jūs kalbėjote PPO, bet e, nežinau. Jūs sakote, kad nėra skaitmeninio protekcionizmo, bet e, man atrodo, kad Valstybės turi teisę ir pareigą saugoti savo įmonės šia, šio ekonominio karo sąlygomis. Mes taip pat turime teisę ir pareigą saugoti ir ginti savo piliečius. Ir dabar kaip tik labai plinta kibernetinis nusikalstamumas, taip pat yra terorizmo problema. O kalbant apie netinkamus, e, netinkamas kokybės produktus, pavyzdžiui, medikamentus, tai irgi didelė problema. Man atrodo, kiekviena valstybė turi būti atsakinga už duomenis. Ir nemanau, kad čia komisija turi viską valdyti, kad ne, nes kitaip bus sukurtas kažkoks Europos debesis. Taigi nemanome, kad einama tinkama linkme, nesaugomi tinkamai piliečiai ir jų laisvės. Ir kai kalbame apie duomenų apsaugą ir kodavimą, manome, kad kiekviena valstybė narė turi tai valdyti pati. Merci. Dėkuoju. Aš taip pat turiu du klausimus jums leidus. Jūsų rekomendacijos man kelia klausimą. Pavyzdžiui, rekomendacijos, d... man, aš pasakinu vartotojų apsaugos aspekto jūsų rekomendacijose. Jeigu iš tikrųjų tai turėtų būti tarp valstybinio pobūdžio paslaugos ir priekyba, tai svarbus šiame kontekste vartotojų apsaugos klausimas. Pavyzdžiui, Europos Sąjungoje, skaitinėje vidaus rinkoje esame tai numatę, todėl norėčiau paklausti, kodėl jūs to nerekomenduojate savo išvadose. Antra. Na, net neutrality. Ar nereikėtų mums tarti į tinklo neutralumą? E, čia galvoju apie ES operatorius. Dėkoju iš svarbius ir įdomius klausimus, bandysiu, kiek manoma, gerai juos atsakyti. Pirmiausia, dėl PPO. Manau, kad teisinių požiūrių PPO sudaro daug galimybių e, spręsti skaitinės priekybos klausimus, tačiau likščiol tam trūko politinės valios pasiekti pakankamą sutarimą dėl šių klausimų, kaip elgtis toliau dėl skaitinės priekybos. Na, pavyzdžiui, elektroninės komercijos programoje, kurią siūlė e, PPO, tiesą sakant, e, netgi sustabdė PPO narius e, leistis, taip sakant, neskritis. Daug šalių kalba apie paslaugų prekių klasifikaciją. Tai, aišku, svarbus klausimai. Bet mes galėtume pasiūlyti naujas teisinės struktūras tam, kad spręstume labai svarbius nūdienos klausimus, pasiūlytume um, perspektyvių sprendimų. Ir pavyzdžiui, ES pasiūlė gan įdomų dalyką, pavyzdžiui, e, galimybę pasirašyti sutartis elektroniniu parašu, taip pat galvojama ir apie vartotojų apsaugą, tačiau tai nėra labai aukštas įsipareigojimų lygis. Aš manau, kad jūs galėtumėte užsimoti plačiau, Pavyzdžiui, galite pasiremti JAV ir ES principais, kurie buvo patvirtinti 11 metais, jie skirti elektroniniai priekybai. Ir galima būtų pasiekti, kad ir PPO nariai prisimti atitinkamus įsipareigomus laikyti šių principų. Na ir pavyzdžiui, to galima daryti ir per horizontalius įsipareigojimus, na, aišku, galima pasiremti kažkokiais etalonės referentiniais dokumentais 18 straipsnėje. Pažiūrėjau, matyta, kad galima daryti ir technologinius susitarimus, tai yra e, susitarimai, kurie galioja tik tais signatarams ir jis veikia MFF pagrindu. Na ir tokiu būdu bus sukaupta pakankamai e, PPO narių masę tam, kad būtų pažangas padarytas sprendžiant svarbius e, skaitinės prekybos klausimus tiek dėl PPO, dėl autorinių teisių, tai mm, kol kas, na, man sunku atsakyti, neturėčiau pasirinkti kažkokios konkrečios veiklos. Taigi dėl autorinių teisų e, gan kritiškai vertinu, siekiu užtikrinti prekybos tyrimuose labai aukštus standartus, ypatingai ir e, skaitmeninės autorinės teisės, čia gal per nelik toliau užsimota. O kai kalba eina apie prekybą, prekybos valdymą, e, FT, laisvos prakybos susitarimuose numatomas įsibrėgomis. Tačiau nematau problemų įtraukti į visą tai ir skaitinę prakybą, nes e, JAV ir Europa turi susitarimus, kai kas tai daro taip. E, interneto e, paslaugų teikėjų atsakomybė. Tai bus svarbus klausimas ir ES turi pasirūpinti, kad uh, tai, kas numatyta laisvos priekybos sutarimuose, e, darėtų su tuo, kas numatyta skaitmeninės priekybos strategijoje. Pavyzdžiui, dabar pagal skaitmeninės e, autorinės teisės numatyta publikuotojams atitinkamos nuostatos, bet vėlgi yra spėsnių klausimų. Dėl domenų apsaugos ir privatumo, tai esu gan tikra, kad Briuselio efektas leis e, pasiekti aukštų duomenų apsaugos standartų. Šis Briuselio efektas pasitvirtina. Na ir nors nesikeičia teisinis pagrindas, pažiūrėjau, JAV daug įmonių, kurios veikia skaitinėje rinkoje ir kurios norėtų veikti ir Europos Sąjungoje, jos jau keičia savo veiklos būdus, tai kaip jos apsaugo duomenis. Taigi Briuselio efektas duoda vaisių. Na ir vėlgi persičiau, kad gal neri... Mm, kad, pavyzdžiui, tas e, teisiškai galima tos standartus būtų įtvirtinus, pavyzdžiui, jeigu Europos komisija sutartų dėl aukštesnio adekvatumo lygio, o jeigu, pavyzdžiui, ir siūloma įtraukti apsaugos uh, standartus, atitinkama konvencija, galbūt egzotiškas siūlymas, bet visą tai galima taip pat įvertinti ir tai atsižvelgti. Na taip, galbūt mūsų e, pranešimas kiek agresyvus, tai gal susiję ir su mūsų universiteto bendra kultūra. Na, tikrai, rengdama pranešimą nenorėjau, aišku, ne, nebuvo mano tikslas taip jau agresyviai nuskambėti. Uh, Bet e, šiaip jau yra visai neblogų priežasčių, kodėl reikia apsaugoti duomenis, užtikrinti jų lokalizaciją, o ES gali duoti pavyzdį, nubrėždama e, ribą tarp duomenų apsaugos ir e, duomenų apsaugos protekcionizmo. Na ir kalbant teisinių požiūrių, pavyzdžiui, tai galima užtikrinti arba numatant išimtis tam tikriems tikslams. E, arba bendro pobūdžio išimtis, kaip pavyzdžiui ir 14 gairių straipsnė jis galbūt kiek ribojantis, o pavyzdžiui TPP pirmas sykį mes pirmas sykį vykdome eksperimentą ir numatyta išimtis kuri leis uždrausti lokalizacijos priemonės ar laisvadomis rautą, jeigu yra tam teisėtų priežasčių. Na, tie tikslai nėra gal neapibriešti, tai atviras sąrašas, tačiau matome, jog keičiasi retorika, keičiasi ir tokių starimų teisinė sąranga ir manau, kad būtent šios rytėje ES galėtų žengti žingsnį priekį. E, tie labai svarbu, kad sustarimuose būtų užtikrinta apsaug, tinkama pusiausvėra tarp e, piliečių apsaugos privatumo, nacionalinio saugumo, tačiau protekcionizmas tikrai nėra tinkamas būdas, tinkamas kelias. Tikrai kalbant apie ekonominiais terminais, e, tai susideda svarbus dalykus. Čia turiu, kalb, turiu galvoje prieiga prie rinkos, ES galimybė veikti šioje rinkose kaip novatoriška gale. Pritariu pilnai, kad trūksta rekomendacijose vartotojų apsaugos. Taip, vartotojų pasis, pasitikėjimas yra esminė prielaida tam, kad veiktų ta skaitinė priekyba. Ir Europos Sąjunga gali siekti suderinti tai, kas daroma pas jūs viduje rinkoje su tuo, kas daroma užsienio prekybos rytyje, o tinklo neutralumas, tai iš tikrųjų tai yra labai svarbus dalykas. TPP e, tinklo neutralumo standartai yra labai aptakus, todėl e, tinklo e, operatoriams labai lengva peržengti e, šias ribas, peržengti taisyklės, būtų gerai, jeigu tos, būtų įmanoma tas taisyklės sugriežtinti. Dėkoju. Dėkoju. Iš tikrųjų labai vaisinga diskusija ir pats tyrimas. Dabar einame prie kito klausimo. O būtent mūsų reakcijos į šį iššūkį ir kaip skaitmeninės prekybos strategija galėtų būti pritaikoma ir žodį suteikiu iš karto pranešėjai šakė. Dėkoju pirmininkė, tai nėra reakcija, bet iniciatyva greičiau, čia kalbama apie šios temos svarbą. Pirmininkas taip pat galbūt galėtų patikslinti, mm, kas prašė šio tyrimo, nes keista, jog dabar aš kalbėsiu apie labai panašią temą kurią jau beveik išdiskutavome. Kaip buvo prašyta šio tyrimo, kas jo prašė? Na, galime grįžti vėliau prie šio klausimo, bet man įdomi buvo ta, įdomi ta procedūra. Bet dabar noriu paaiškinti visiems, informuoti jūs, kokia yra situacija su pranešimu dėl Europos skaitmenės priekybos strategijos. Norėčiau padėkėti visiems, kurie prisidėjo prie 186 pakeitimų, taip pat Imko Lybė ir ITRE komitetų nuomonės, kurios prisidėjo prie parlamento pozicijos stiprinimo. Kalbant apskritai, trys ramščiai, kurie nurodyti mano, mm, yra tokie. Pirma, užtikrinimas prieiga prie skaitmeninių paslaugų ir prekių trečiose šalyje, šalise. Antra, užtikrinimas, kad skaitmeninės taisyklės sukurtų apčiopiamų mm, e, privalumų. E, žmonėms ir trečia teisų užtikrinimas per susitarimus su trečiosiomis šalimis ir kelios svarbios temos kilusios gavus įvairių pakeitimų ir kompromisiniai pakeitimai buvo išplatinti. Aš laukiu šešėlinių pranešėjų susitikimo. Pabrėšiu svarbesnės pakeitimas iškilusias temas. Pavyzdžiui, daug pakeitimų buvo susijęs su sąžininga konkurencija, tai yra apskritai labai svarbu, bet taip pat be galo svarbu kovojant su naujomis protekcionizmo formomis skaitmeninėje ekonomikoje, taip pat e, skatinti vartotojų pasirinkimą ir užkirsti kelią perviršiniams rinkos dominavimo atvejams. Toliau poreikis kovoti, spręsti apsunkinančias muitų procedūras, tai kelia iššūkį šios ekonomikos veikėjams, ypač kalbant apie e-komercijos kontaktus. Toliau buvo daug pakeitimų, kuriuose kalbama apie tai, kaip svarbu skaitmeninimas yra vystimosi prasme. Buvo raginama užsikrinti, kad būtų užpildyta skaitmeninė spraga. Taigi, taip pat, kaip ką tik kalbėta, buvo pabrėžta, koks svarbus yra tinklo neutralumas skaitmeninėje priekyboje. Ir e, sutarėma, kad investicijos į skaitmeninę infrastruktūrą turėtų būti lydimos tinklo neutralumo pripažinimo, užtikrinant, kad visi turėtų prie, teisę prieiti prie interneto visada. Toliau, kiti, kita pakeitimo grupė buvo susijusi su e, skaitmenės priekybos poveikiu MVI. Galiausiai buvo nemažai pakeitimų e, susijusių su skaitmeninimo ir darbo vietų kūrimo klausimų, tai, bega, tai yra be abejo svarbi tema, peržengianti šio pranešimo ribas. Norėčiau paprašyti, kad būtų tyla e, salėje, nes e, Haidį mane trikdo ši akustika salėje. Atsiprašau. Dar viena labai svarbi tema, ypač išgirdus naujienas šią savaitę. E, po to, kai geriau, sužino, labiau, geriau sužinojome, kągi veikia technologinės įmonės, e, slapstydamas savo turtą ir mokesčius iš rojus dokumentų, e, turėčiau paminėti taip pat ir didelių technologinių įmonių mokesčių vengimo problemą. Aišku, ne visi dėl visko sutarė, kai kurios nuomonės išsiskyrė. Visų pirma, dėl tinkamo intelektinės nusavybės teisių, autorių teisių užtikrinimo. E, čia norėčiau grįžti prie aktos e, ir e, apčiuopiam materialių ir nematerialių prekių. Taip pat tuomet buvo kalbama apie prieigos prie medikamentų. Taigi mes turime užtikrinti tinkamas priemonės materialiosiams ir skaitmeniniams prekiams ir paslaugoms, kad nekiltų kokiu nors nenumatytų aplinkybių. Dar, vienas, dar viena aplinkybė, kur ne visi sutarė, yra susijusi su tarpininkų atsakomybės e, apsaugos skatinimas per dvišalės priekybos sutartis. Aišku, žmonės ne visada dėl to rūpinasi. Kai kurie žmonės rūpinasi dėl to, kad būtų tinkamai e, apsaugotos Google ir kitos įmonės nuo nusavybės teisų pažeidinėjimų, bet e, tarpininkai taip pat turi didelę įtaką žodžio laisvėje internete ir todėl E, e, diskutuodami su šešėliniais pranešiais tikiuosi išspręsime šį klausimą. Paskutinis svarbus klausimas yra klausimas susijęs su tarpvalstybiniais duomenų perdavimais. Daug, daug, daug pakeitimų sulaukiau šią temą. Yra bendras sutarimas, kad reikia parengti poziciją dėl to, kaip ES turėtų kovoti su skaitmeniniu protekcionizmu ir susijusiais klausimais E, tačiau priekybos susitarimų panaudojimo klausimas šioje srityje ir tai, kaip geriausiai užtikrinti ES teisės aktus susijusius su asmeniais duomenimis ir privatumu, Čia reikia ieškoti tinkamų formuluočių, čia, formuluočių, tačiau žinoma neturime pamiršti, kad žmonių teisės internete yra labai svarbios ir jų negalima paminti priekybos susitarimuose. Aš tikiuosi su jumis ir toliau bendradarbiauti. Šis pranešimas yra plačiai remiamas, tikiuosi, kad dėl jo bus balsuojama prieš, prieš pasveigiant šiems metams, komitete lapkričio mėnesį. Ir manau, kad komisijai irgi atėjo laikas pagalvoti apie šią strategiją. Indeed, it's high time. So, uh, shadow rapporteurs for the EPP. Dabar šešėliniai pranešėjai. Ponas Vikleris, EPP frakcijos vardu. Dėkui, pirmininkė, gerbiami kolegos, noriu padėkoti pranešėjai. Išgirdome E, pagrindinės idėjas, pasaulis skaitmenėja ir turime nuo to neatsilikti. Šio komiteto nariai tam pritarė. Kolegė Vivian Reding norėtų atkreipti pranešėjos ir komiteto dėmesį į kai kuriuos pakeitimus keturiose srityse. EPP frakcijai tai yra prioritetai. Pirmiausia, vartotojų teisės nors pranešimas eina tinkama linkme, reiktų daugiau pasiūlyti, tiksl, e, tinklo neutralumas, geografinis blokavimas ir kiti atitinkami aspektai, mm, prekybiniai susitarimai turi mm, užtikrinti visą reikalingą apsaugą. PPO trips ir sitą susitarimus čia galėtume uh, paminėti ES teisės aktai sako, kad neturi būti stebėsenos prievolės platformų, nuolatinė stebėsena platformose, bet e, turime taip pat neužmiršti domenų apsaugos ir domenų srautų ir turėti tokias taisyklės, kurios užtikrintų domenų apsaugą, o iš kitos pusės atmestų duomenų protekcionizmą. Socialistai, demokratai, žalieji, lybė įtrė pritarė horizontaliom nuostatom dėl asmens duomenų. Ir EPP frakcija mano, kad ES turi formuoti skaitmeninimą ir globalizavimą. Tai yra ir pagrindiniai augimo katalizatoriai, bet ir sritis, kuriuose yra problemų, kurias reikia spręsti, bet neturime e, prikurti nepagristų barjerų verslui ir atspindėti mūsų piliečių lūkesčius. Dėkoju SRD Katrin Gasman. Dėkoju pranešėjai, dėkoju pra... ir už kompromisus, kuriuos gavome, jie visai neblogi, vis dėlto sieksiu, kad būtų padarytas vienas ar kitas pakeitimas, kaip žinias, kad ne priekyba atveria galimybių, bet kelia ir riziką. Ir todėl svarbu, kad taikytume priemonės, kurios leistų sušvelninti neigiamas tendencijas, tačiau kartu pasirengti ir būsimoms tendencijams. Čia galbu apie skaitmeninį atotrukį, svarbu jį užpildyti, ypač kompromisuose apie tai kalbama. Beje, kai kalbam apie skaitmenį atotrukį, tai jis egzistuoja ne vien tik išsivyščiusių ir besivysiančių šalių, bet ir pačiose išsivyščiusiose šalyse. Taigi šiuose kompromisuose tai reikia atsižvelgti. Kitas dalykas, kai kalba eina apie tarpininko atsakomybę, gavome pasiūlymą, jis šiuo metu peržiūrimas, dar kartą prie jo sugrįšime ateityje. Ypač reikėtų uh, atsižvelgti pakeitimuose ir MVI, mažiausias įmonės ir startuolės. Dažnai, e, kai jos gauna prieigą prie rinkos, jos atsiduria sudėtingesnėse padėtise, reikia kon sąžininkos konkurencijos, todėl reikia užtikrinti tokią tvarką, kuri būtų palanki ir MVI kompromisai atsižvelgtai mūsų atitinkamą pasiūlymą, jis mums tinka. Dėl apmokestimo, ponas Šadė minėjo, tai yra labai svarbi tema. Prakybos susitarimų kontekste mes raginame padaryti štai ką, kad e, mokesčiai turi būti mokami ten, kur surenka, už, uždirbamas pelnas. Šiuo aspektu pasigendu kompromisuose. Beje, dar sėkiai atkreipsiu dėmesį į Paradise Paper dokumentus. Ši tema yra labai svarbi, jie dar sikitai parodo, reikia ją spręsti, todėl ne konsultuomose dalyse, o atskiroje dalyje reikėtų kalbėti apmokestinimą. Be to, norėtųsi, kad būtų įtraukta papildoma nuostata už e, susijusi su atsakingu elgesiu mokesčio srityje. Dėl domenų apsaugos akivaizdu, jog visiems svarbu, vi domenų apsauga, dėl to negali dėrėtis, reikalinga pusiausvėra tarp E, duomenų e, laisvo judėjimo srautų, kita vertus duomenų apsaugos. Tai reikia įvardyti. Kitas svarbios temos, kurių trūksta kompromisuose, tai yra moterų vaidmens stiprinimas skaitmeninėje ekonomikoje, o taip pat pokyčiai darbo rinkoje ir po, poveikis e, samdos sąlygams, e, santykiams. Taip pat reikėtų pakalbėti ir apie e, vartotojų apsaugą bei paramą besivystančiam šalims, užtikrinant skaitmeninę priekybą. Mūsų frakcijai e, labai svarbu, kad e, ICS nebūtų taikoma domenų apsaugai. Paprašysiu kolegų paramos. Kitą savaitę vyks šešėlinių pranešėjų susitikimas, kai ką aptarsime to susitikimo metu, tačiau džiaugiuosi gerų bendradarbiavimų ir pavyks nebejoju mums patvirtinti suderintą pranešimą. Dėkoju. Helmito Šolto nėra. Atsiprašau. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Tai noriu tarti keletą žodžių mūsų e, pranešėm M. McLaughlin vardu. Norėt, jis norėtų padėkoti pranešėjai ir visiems kolegoms už atliktą darbą. Na taip, iš esmės veikiausiai plačiai sutarime dėl to, kad skaitminė veikla yra labai svarbi ir jie sudaro galimybių kurti darbo vietas, užtikrinti ūkio augimą, o taip pat dėkti naujoves ateityje. Mes kaip frakcija teigiamai vertiname tai, kad teigiamai vertinamas siekis panaikinti neproporcingas reguliam ir nereguliam kliūtis laisvam duomenų tarpalsybiniam judėjimui. Trys dalykai dėl tarp, e, intelektinės. Uh, nusavybės apsaugos, tai čia yra prekybos politikos prerogatyva. Turime paraginti visus novatorius ES teikti į rinką naujus produktus ir tai reiškia, turime sudaryti jiems e, stabilų domenų, intelektinės nusavybės apsaugos pagrindą dėl MVI E, skaitinė prekyba joms yra vis svarbesnė, pritariu pranešėjai ir kitiems kolegoms, kurie pateikė pakeitimų, kurie yra susijęs su specifiniais šių įmonių poreikiais ir reikia priemonių, kurios supaprastintų muitinių procedūras, kas duotų naudos tiek vartotojams, tiek ir įmonėms. O dėl tarpininko atsakomybės, tai e, gal, galbūt reikėtų kažkokios platformos, jeigu būtų, jeigu kiekvienas iki reikėtų numatyti kažkas nuostatas dėl ginčių sprendimo, reikėtų, tai, tai mažint augimą. Todėl e, manau, kad e, priekyba e, elektroninių lygių turėtų būti atitikti elektroninės priekybos direktyvos reikalavimus. Na ir galiausiai, aišku, Europos teisinas yra sudėtingas rytis, jis nuolat kinta, yra dinamiškas, todėl reikėtų numatyti tokios tvarkos, kuri būtų sustabarėjusi ir užkirstų kelią pažangą ateityje. Tačiau kita vertus, manau, kad yra geras pagrindas ir nebejoju, kad rezultatas bus geras. Taigi dėkoju ir šitokios buvo um, pastabas uh, šešėlinės pranešės vardu. Dėkoju dabar Haidį Italą žaliųjų vardu. Dėkoju pranešėjai už kompromisus. Norėčiau paminėti kelis dalykus labai trumpai. Kai dėl viso bendro konsensusu, kuris buvo paminėtas apie duomenų kalbant apie duomenų apsaugą, norėčiau kad e, iš naujo apsvarstytumėte kompromisą, 13 kompromisą ir e, pagalvotumėte apie e, formuluotę bendraja, pateiktą bendrajame pa, pa, pa, pakeitimo pasiūlyme, keičiančią dalį, kurioje sakoma, atsižvelgianti tai, kad ši nuostada keistų priemonės e, susijusias su vienašališka diskriminacija. E, bendrame pakeitime sakoma, kad vienintelė sąlyga, kuri negali būti naudojama siekiant apriboti duomenų srautus dėl kitų nei duomenų apsauga priežasčių. Man labiau patinka ši formuluotė. Ir čia taip pat manau, kad e, adekvatų sprendimai labai svarbus ir tai gerai atsispendi 11 pakei, kompromise. Ir todėl turėtume išbraukti paskutinę dešimto kompromiso dalį, kur primenama, kad adekvatumo sprendimai neužtikrina asmeninių asmenų perkelimą iš trečiųjų šalių į ES ir neužtikrina, kad nesmeninio tipo duomenys būtų perkelti. E, man atrodo, tai yra svarbu. E, tai tiek dėl duomenų apsaugos, o paskui norėčiau e, peržvelgti tekstą, žiūrėdama į per vykstančių e, autorių teisų direktyvos dėrybų prizmę, kad šiame pranešime nebūtų niekas reglamentuojama, kas geriau būtų reglamentuojama autorių teisų direktyvoje. Taigi paskutinė pastaba, sutinku su jūsų pasiūlymu dėl pelno perkelimo ir duomenų vengimo ir mokesčių vengimo. Iš tikrųjų buvo puikiai argumentuota, kodėl tai turėtų būti dalis, o ne konstatuojamoji dalis. Dėkoju. Toliau komisijos vardu ponas Kyna. Prašom. Dėkoju pirmininkė, jums leidus tarsiu keletą žodžių apie pranešimą, apie kurį dabar kalbame, tačiau paskui grįšiu prie ankstesnio klausimo. Pirmiausia, komisija norėtų pasveikinti Europos parlamento įsitraukimą į skaitmeninės priekybos klausimą ir ypač į rengiamą pranešimą apie skaitmeninę priekybos strategiją. Šį pranešimą Intoje jau aptarinėjome du kartus, mm, išsakėme savo preliminarias pastabas ir išsakėme bendrą paramą šiam darbui. Mes e, ir toliau tikimės, kad e, greitai aptarsime galutinę pranešimo versiją, inkorporavus siūlomus pakeitimus, apie kuriuos kalbėjo ponė Hakė. O grįžtant prie ankstesnės diskusijos, jums leidus norėčiau tarti keletą trumpų dalykų. Galbūt mes na, noriu pabrėžti, kad kai e, yra e, užsakoma komisijos tyrimas, aš paraginčiau parlamento tarnybas nurodyti tų tyrimų ir ataskaitų autoriams, kad jie taip pat susisiektų su komisija, kad viskas būtų padaryta gerai. Aišku, šis raginimas ir galioja, ponė Biuri, nors ataskaita jau ir parašyta. Ir noriu patikslinti štai ką. Ataskaita ir jos pristatymas e, sudarė įspūdį, kad e, Europos požiūris buvo kaip tam tikras standartas Ir jeigu kas nors pasidomėtų, pavyzdžiui, neseniai sudarytą Europos ir Japonijos sutartimi arba e, pasiūlymų dėl skaitmeninio skyriaus tarybose su Meksika, pavyzdžiui, pamatytumėte, kad svarbus dalykai, pavyzdžiui, šaltinio kodo atskleidimas Mm, eina daug toliau nei kad su TPP šalimis taip pat elektroninis parašas, elektroninės patikos paslaugos, vartotojų aplink apsauga. Tai čia iš tikrųjų mūsų siekiai gan ambicingi. Taip, kalbant apie duomenų srautus, komisija dar masto apie tai. Trečioji ataskaitos rekomendacija buvo paminėta Ir autorė tinkamai suformulavo iššūkį, sakydama, kad reikia atskirti duomenų e, apsaugą ir duomenų protekcionizmą. Būtent tai ir darome daryti, kaip bandome daryti. Reikia pagalvoti, kaip tai padaryti. Nes kaip visada svarbiausios yra, yra detalės. Dar viena dimensija, kuri nebuvo apžvelgta ataskaitoje, bet yra labai svarbi, yra susijusi. Buvo apibriešta komisijos strategijoje, ji vadinosi asmenių duomenų mainai ir apsauga globalizuotame pasaulyje. Čia pabrėžiama, kad reikia laikytis e, proaktyvaus požiūrio dėl adekvačių sprendimų su partneriais. Ir čia paaiškinama, kad mes remiamės atskirų kanalų, paremtų konkrečiais reikalavimais, bet tie adekvatumos sprendimai gali palengventi priekybos dėrybas ir dar padidinti teigiamą jų poveikį ateityje. Taigi mes iš tikrųjų naudojamės daugia kanalių požiūrių, tačiau užuot pasirengę PPO e, modelių, e, naudojamės dvišaliais kanalais ir ne tik priekybos susidarimų e, srityje, bet taip pat ir adekvatumo sprendimų srityje. Dėkuoju. Uh, lot, Dėkuoju, ponė Kinė. Na taip, visi išklausime tai, ką sakėte. Nu, dėl Meksikos ir Japonijos gal galėtumėte pateikti mums e, pasiūlymus dėl skaitmininio uh, e, skyrius. Gal pristatytumėte tuos pasiūlymus? Uh, nes kitaip e, niekas nežinos, ką jūs konkrečiai siūlote. Prašau, ponė Kinerė. Taip, sutinkamai su tuo, ką labai aiškiai pasakė ponė Malstrom ir sutinkamai su komisijos strategija, mes teikėme savo pasiūlymus e, internete, mūsų svetainėje. Taigi visi turi galimybę e, susipažinti internete su šiais pasiūlymais. Pane Maristė Skakė pabaigai. Dėkoju. Taip, dabar iš šešėlinių pranešėjų man pasisakymo aiškiau, kokie yra jų prioritetai. Na ir kai turėsime galimybę, daugiau taip tarsime, keletas esminių dalykų pabaigai. Reikės įvertinti, kas patenka, ją pripti, kas ne. Daugelis šešėlinių pranešėjų siūlė elementų, e, kurie galbūt šimtų procentų nepatenka, nėra jau taip visiškai patenkantis į apriptį, bet aišku, domeno apsauga, autorinės teisės, tinklo neutralumas. Na ir e, mūsų ambicija skleisti visą tai pasaulyje, be kita ko ir per prekybos tyrimus, tai aišku, geri dalykai. Aš mm, galbūt nemanau, kad per prekybos tyrimus turėtume keisti ir ES teisę. Tačiau būkime ambicingi, mes ES turime aukštus standartus. Ir e, tai galėtų tapti mūsų e, daugia šalės, e, dvi šalės skaitinės prekybos e, elementais. Manau, kad tikrai reikia veikti skubiai. Turime pasižiūrėti tai, kas vyksta likusioje pasaulio dalyje. Vakar e, New York Times e, buvo labai įdomus straipsnis e, apie Kinijos ambicijas nustatyti pasaulinės prekybos tvarką, nebūkime naivus. Ta, panašiai yra ir kitose vals, pasaulio vietose. Jie vietoj to, kad e, nustatytume taisyklės, mes turime paklusti kitų taisyklių. Tiesiog dėl to, kad bandome užtikrinti pernik ambicingus dalykus. Taip, turime suvokti, kodėl reikia šių dalykų jau dabar. Turime suvokti, kokia yra mūsų konkurentų pozicija, ką jie pasiekė, kokiais principais vadovausi, ko siekia jų vyriausybės. Tai padeda geriau suvokti mūsų aptarimą kontekstą. Ir dėkoju šešėliams pranešėjams už tai, kad e, pristatėte nuodugniau ir šį kontekstą. Dėkoju. Kaip sakė e, pranešėjai, balsavimai vyks lapkričio 23 dieną. Kągi, baigėme 12 punkto aptarimą, pereikime prie 13 punkto. Užsienio reikalų komitetas parengs du pranešimus dėl dviejų svarbių prekybos partnerių. Vienas iš jų tai yra Kinija, o kitas JAV. Su užsienio reikalų komitetu sutarėme jog e, mes prisidėsime prie šių rengimų e, pranešimų konkrečiai dėl e, tos dalies, kuris skirta prekybai pagal 54 darbo tvarkos taisyklių straipsnį, mes esame atsakingi, pozicijas nekeisime ir aš manau, tai yra svarbus susitarimas. Pirmasis pranešimas yra skirtas ES ir Kinijos priekybos santykiams. Ir, kaip jau minėjau, mes esame atsakingi už priekybos aspektus. Pranešės yra ponas Winkler. Prašau. Dėkoju, ponė pirmininkė, brangus kolegus. Nemanau, kad e, galima pervertinti bendrą ES ir Kinijos e, priekybos santykių svarbą. Po JAV tai yra svarbiausias e, prekybos partneris ir atvirkščiai. ES yra svarbiausias Kinijos prekybos partneris. Tai yra didžiausias importuotojas į ES ir didžiausias eksporto rinka. Mm, eksportuojam prekybos mastai yra 1,2 milijardų eurų per dieną. Tai aišku atveria galimybę tiek ES, tiek ir Kinijos įmonėms. Komisijos vertinimais. Uh, E, vienas milijardas e, prekybos apyvartos, tai yra 15 tūkstančių um, darbo vietų, taigi 2,5 milijonai darbo vietų yra tiesiogiai susijęs su prekyba su Kinija. Aišku, yra tam tikrų problemų, gal nepakanka kriterijų, kurie leistų pamatuoti priekybą su Kinija. Na ir mm, reikia atsižvelgti, kad yra didelis priekybos deficitas e, priekybos santykiuose su Kinija. Kinija yra vis labiau auganti eksporto rinka ES e, įmonėms, na, ties, tie augimo mastai šiek tiek sumažėjo, o mūsų importas iš Kinijos jau per pastarus metus ypatingai smarkiai augo. Taigi šį E, prekybos prekiamis deficitas šiek tiek išlygina prekybą mm, e, paslaugomis. Ir mūsų įmonės yra įsteigusios ir Kinijoje, ir tai kuria gerovę tiek Kinijoje, tiek ir čia. Europos Sąjunga, tačiau yra neraminančių ženklų ir visai naujausiame dokumente įmonės ES įmonės įsigysios Kinijoje kėlė spresnis klausimas. Pavyzdžiui, kokiuose srityse ES įmonėms e, neleidžiama vaidinti vaidmens arba jis apribojamas, ar apskritai jų veikla uždraudžiama 55 procentai visų ES įmonių veikiančių Kinijoje mano, kad jos traktuojami vos ne vienodai lyginant su Kinijos įmonėmis. Taigi, mm, mūsų FDI į Kiniją nuolat mažėjo, o per pasiros metus Kinijos FDI tai yra tiesioginės investicijos iš Kinijos į ES nuolat augo. Taigi e, mes visai neseniai 2013 metais pradėjome dėrybas dėl tiesiog investicijų, tačiau e, rezultatai pažanga yra ribota. Parlamentas nurodė, jog prieiga prie rinkos ir vienodas traktavimas turėtų būti traukti dėrybų darbo atverkė. Kita vertus, ES e, labai e, plačiai atveria įmonėms iš Kinijos duris į ES rinką, joms nėra daromas kliūtis, panašiai kaip kad ES įmonėms Kinijoje. Buvo išsakytas susirūpinimas dėl vis labiau augančių Kinijos investicijų ES. Jeigu investicijos yra grindžiamas sąžininga konkurencija, tai tai duoda naudos visiems, mano manimu, tačiau kai Europai reikia investicijų, reikia ir Kinijai. Na ir daug Europos, tai Kinijos gamybiniai perviršiai daugelį sektorių ir labai ambicinga Kinijos e, iniciatyva iki 25 metų kelia tam tikrų klausimų. Turiu abejonių ir dėl to, kaip mūsų verslas galėtų sureaguoti į e, šią valstybinę Kinijos iniciatyvą, kaip reaguoti į šį iššūkį. ES turėtų pagalvoti apie priemonių taikymų, kurios užtikrintų pusiausvyrą ir užtikrintų tinkamus investicijų struktūrus jautrasis rytise, kaip kad, važiuoju, infrastruktūra. Kai kurios valstybės narės e, formuoja savo darbo atvarkę, yra labai svarbi e, augimui, darbo vietų kūrimui ir bendrai ES e, konkurencingumui. Kokie? Na ir vis dėlto kol kas neaišku, kaip bus su ta Kinijos iniciatyva, jos valdymo trūksta skaidrumo, kol kas nėra pakankamai aišku, ar ES verslui bus įmanoma dalyvauti viešuose pirkimuose Kinijoje ir kai bus e, skiriami projektai. Tvaraus vystimas ir e, vietos ir tarptautinės e, laisvųjų E, viešų pirkimo taisyklės turi būti užtikrintas dėl IPI. Tai, tai IPI įstatymo užtikrinimas tai yra svarbiausias priemonės, kurių gali imtis e, im, valdžia Kinijoje tam, kad būtų užtikrinta teisės viršinyba ir tinkama aplinka, nežiūrint, kad yra sukurti atitinkamai investicinių ginčių sprendimai, kur tai vis dėlto uh, trūksta pažangos ir yra problemų, kurios tiesiogiai liečia mūsų įmonės ir sukliudo joms e, dalyvauti Kinijos ekonomijoje. Kinijos valdžia taip pat kūrė kitas svarbes iniciatyvas, kurios atsilieps e, verslo aplinkai, pavyzdžiui, e, e, bandoma pasinaudoti didžiaisiais duomenimis, bandant įvertinti įmonių elgesį, socialinių požiūrių. Na ir čia matome didelį susikurtimą su e, duomenų apsauga verslo ir individuo labui. Na, o nuo šių metų pradžios e, bus e, bandoma konkrečiau nustatyti prekybos barjerus, e, teigiama gaida. Kinija pademonstravo norą bendradarbiauti svarbiausiose sritise, pavyzdžiui, spręsti klimato kaitos problemą, taip pat pasisako už laisvę priekybą, kai kiti svarbus subjektai dabar siekia protekcionizmo. Taigi reikia paieškoti e, būdų, kaip geriau traukti Kiniją į sprendimų prieimimo e, procesą ir akivaizdu, kad Kinija yra pasaulinis žaidėjas, taigi reikia bendradarbiavimo, kuris būtų grindžiamas taisyklėmis, pagrindinėmis teisėmis ir principais. Taigi, PPO susitikimo, PPO kontekste šiais metais bus daug iššūkių ir ES turi didinti pastangas tam, kad būtų užtikrintas atvirumas, e, tvarka bei daugišališkumas. Na ir tikrai per labai trumpą laiką Kinija sugebėjo tapti vienu iš svarbiausių e, pasaulio ekonomikos ir prekybos veikėjų ir reikia tai atsižvelgti prekybos santykiuose, paremiant Kiniją užtikrinant teisės viršinybę, nors ir yra problemų e, mūsų priekybos santykiuose, tačiau yra nemažai galimybių tiek Kinijos ir ES labai, taigi turime būti konstruktyvus, bandyti spręsti problemas ir siekti teigiamos darbuotojų. Labai ačiū. Nematau nei vieno šešėlinio pranešėjo, tai kiti komiteto nariai gali dabar pasisakyti. Ne, atsiprašau, ponas Sardi. Žodis jums. EKR. Dėkui, pirmininkė. Keletą žodžių mūsų šešėlinio pranešėjo vardu ir aš keletą savo pastabų dar pridursiu. Šiandien ryte laikraštyje perskaičiau, kad ponas Trumpas ir Kinijos prezidentas pasirašė susitarimų, kurių vertė 250 milijardų JAV dolerių. Ir tai yra dar vienas ženklas. kad Kinija yra stipri pasaulinės ekonomikos dalyvė Kinija rengia forumą vienas kelias, viena valtis, 130 valstybių ten dalyvavo, iš jų buvo penki ministrai pirmininkai ir vienas prezidentas. Tai Kinijos pasaulinė svarba auga ir ES irgi turi stengtis neatsilikti, suvaidinti savo vaidmenį ir turime siekti, kad mūsų santykiai su Kinė būtų stiprus ir nuspėjami. Kol kas neturime jokios mm, didelės svarbios sutarties tarp ES ir Kinijos prekybos rytyje, nors prekės keliauja pirmin atgal, tai mums reikia apsibriežti tų E, dėrybų dėl ES ir Kinijos investicijų sustarimo sritį. Europos investuotojai, kaip buvo pasakyta, susiduria su daugeliu kliučių, norėdami patekti į Kinijos rinką ir ES tiesioginės investicijos Kinijoje mažėja o kiniečiai pakankamai lengvai gali patekti ES rinką. Tai manau, kad investicinę aplinką turėtume labiau subalansuoti. Tas pats liestų ir verslą. Mm. Verslininkai, kurie nori veikti Kinijos rinkoje, vis dar uh, susiduria su tuo, kad labai aktyviai versle Kinijoje dalyvauja vyriausybė, uh, investuodama į vyriausybinės įmonės yra mm, pusiau vyriausybinės, pusiau privačios įmonės, taigi tą turime turėti galvoje. Į ką turėtume keist, kreipti didžiausią dėmesį, tai pagerinti, uh, užtikrinti, kad ES investuotojams lengviau būtų patekti į Kinijos rinką, turime numatyti tam tikras garantijas, uh, kad būtų savo apsaugoti Europos investuotojai, kad būtų vienodas požiūris, mm, kad būtų mm, nediskriminuojama ir tas nediskriminacijos principas turėtų būti bendras principas. Ir taip pat kalbant apie tą mm, reguliavimo aspektą, mm, Tai priimtos taisyklės turi būti suderinamos ir taip pat atitikti ir tarptautinės taisyklės. Aišku, kad mes kaip ir skatiname prekybinius ir investicijus santykius su Kinija, bet iš kitos pusės kaip ir įvedame naujas taisyklės norėdami apsaugoti savo pramonę ar Europos ekonomikos atskirus sektorius prieš e, dempingą. Kitą savaitę dėl to balsuosime plenarinėje sesijoje. Ir čia turėčiau klausimą komisijai. Ir norėčiau tikslaus atsakymo į tą klausimą kai kalbame apie PPO uh, situaciją, kokia jinai dabar yra, ar laukiame, uh, kada laukiame to sprendimo ir ar galimybė yra tokia, kad tas sprendimas nebus palankus Europos Sąjungai. Kinija naudojasi tą senąją sistemą Ir ko gero bandys tą naują sistemą kritikuoti, tai labai norėtume sužinoti, kokie čia, kokios čia būtų prognozės, ko galime tikėtis. Ir taip pat labai svarbios būtų diskusijos dėl investicijų skriningo sistemos. Tai čia mums irgi reikia gauti garantijų, kad tas skriningas neviršis, nebus per daug platus ir nesikiš į nacionalinių vyriausybių jurisdikcijas. Tai tiek komentarų turėčiau. Dėkoju. Dabar Emanuelis. Dėkui, ponė pirmininkė. Alesija Moska mūsų frakcijoje dirba su šio klausimu ir jinai paprašė, kad aš perdočiau jos žodžius. Ta ir padarysiu. Nežiūrint tų pozityvių rezultatų iš paskutinio dėrybų raundo su Kinija, pagrindinėse sritise dėl, pavyzdžiui, investuotojų apsaugos ar ekspropriacijos nebuvo nieko pasiekta. Kiniečiai naudojasi atvira Europos rinka E, kur jie traktuojami kaip ir kiti tos rinkos dalyviai, o Europos investuotojams Kinijoje veikti vis sunkiau ir sunkiau. Tai kodėl tokiomis sąlygomis uh, Kinija norėtų pasirašyti sustarimą, kuris garantuotų lygų ir vienodą požiūrį kiniečiam ir europiečiam jei jiem ir taip jau gerai. Taigi turime siekti abipusiškumo, išeiti iš tos aklavietės ir naudotis tomis priemonėmis, kurias turime kaip svertai, ir čia cituoju ponę Moską, turime e, šiuo atveju naudotis lasdos, o ne pirago galimybę. Toliau, inve, investicijos Europos pramoniai. Reikia investicijų, bet ne bet kokią kainą. Trečiųjų E, valstybių griežta kontrolė kenkia ne tik mūsų darbuotojams, bet skaldo ir mūsų politinę vienybę, e, ko irgi siekia Kinija - skaldyti mūsų santykius su ES kaimynais. Toliau abipusiškumas viešųjų pirkimų srityje. Čia yra labai svarbus dalykas, turime taikyti naują antidempingo metodologiją ir ieškoti kompromiso, kad užtikrintume abipusiškumo principą taip pat ir viešųjų pirkimų srityje. Taigi turime gerbti abipusiškumo principą. ES pramonė ir darbuotojai negali konkuruoti, turi turėti tinkamas konkurencijos sąlygas tiek ES viduje, tiek trečiosiuose šalise ir turime e, modernizuoti savo komercinės apsauginės priemonės ir ta stipresnė apsaugos sistema leistų mum pasiekti veiksmingų rezultatų. Ir galiausia, ponė Moska, vieną dalyką dar noriu pabrėžti, jis nebuvo dar minėtas. Norėčiau užbaigti paminėdamas Taivaną mūsų politika su vieninga Kinija taip pat turėtų numatyti galimybę vesti diskusijas su Taivanu, Taivaniu. Prekyba e, ir, ir prekybos komitetas laikosi tokios nuomonės ir su Taivaniu turėtume pabandyti sudaryti tokį pat prekybos susitarimą kaip su Kinija. Ir skatiname komisiją iškart pradėti dėrybas su Taivaniu. Aš nesu Taivanio specialistas, tą sako ponė Moska ir pritariu jos išvadoms, jo lab, kad Kinijoje pastebime e, daug iškraipimų Kinija laikosi agresyvios priekybos politikos, nes jos tikslas skaldyk Europą ir valdyk. Ir Kinija nori hermetiškai užverti, uždaryti savo rinką. Ir mūsų frakcija nori pabrėžti, kad dabar kaip niekada anksčiau reikia užtikrinti abipusiškumo principo įgyvendinimą ir galimybė Europos įmonėm dalyvauti viešosiuose pirkimuose trečiosiuose šalise. Dėkoju, ponė Morel, kad pristatėte ponios Moskos nuomonę. Dabar steiksiu žodį komisijai. Pone Legar. Labas rytas, dėkoju, nelabai daug ką turiu pasakyti, kadangi manau, kad e, pranešėjai ir šešėlis pranešėjas iš tikrųjų puikiai apibendrino mūsų santykius su Kinija. Aš suprantu visus būkštavimus, kuriuos išsakė parlamentarė Moska. Jūs turbūt matėte, kad mūsų strategijoje Kinijai Tai mm, buvo taip pat skirtas bendras komunikatas patvirtintas praėjusiais metais. Jau tada mes griežtai kalbėjome su Kinija. Ir pagrindinis santykių instrumentas yra dėrybos. Mes darome pažangą, suprantu, kad ji nėra tokia greita, kaip kad norėtųsi. Tačiau nieko stebėtina, kadangi mes prašome daug dalykų. Reikia išspręsti daug problemų dėl sąžiningų sąlygų, prieigos prie rinkos, reglamentavimo aplinkos ir kitų dalykų. Iš tikrųjų, e, nedirbama taip greitai, kaip norėtųsi, bet pastaraisiais mėnesiais matome e, drąsinančių ženklų iš Kinijos pusės ir taip pat iš mūsų pusės mes tengiamės e, kaip galima greičiau eiti pirmyn, kadangi Kinija taip pat supranta, koks svarbus šis klausimas. Yra daug dalykų šiuose dvišaliuose santykiuose, kurie nėra lengvi. Pavyzdžiui, kibernetinio saugumo klausimai, kiti klausimai, visi jie buvo paminėti šiandieną. Bandome spręsti šias problemas skirtingais lygmenimis. Renkame informaciją, bandome įtraukti Kiniją politinėme ligmenyje, taip pat nagrinėjame galimybės, kaip e, galima dirbti geriausiai pagal remiantis laikantis egzistuojančių taisyklių. E, visada, kalbantis su Kinija, sunku surasti tinkamą svertų pusiausvyrą. Mes bandome tiek lasdą, tiek piragą. Tačiau svarbiausia, kad reikėtų išlaikyti tą balansą, kad reikėtų išlikti vieningiams, kalbėti vienu balsu ir nuolat siūsti tą pačią žinią, kadangi jei bus vidinis susiskaldimas, tuomet mūsų pozicija taip pat susilpnės. Todėl tikiu, tikiuosi, kad parlamentas taip pat išliks vieningas derantis su Kinija. Dėkuoju. Yeah, uh, Žinoma, vienybė yra geriausias būdas. Toliau ponas Vinklis. Uh, uh, all, chairman, uh, uh, Pirmininkė, aš neišgirdau atsakymo dėl bilinėjimosi klausimo, kurį jūs iškėlėte. Turime, ar, ar, ar, ar turime suprasti, kad nėra jokios informacijos? Na, procesas tebe vyksta ir iš tikrųjų dabar nematome šio proceso pabaigos. Esame tikri, kad mūsų pasiūlymą, kad dabartiniai mūsų teisės aktai atitinka PPO įsipareigojimus ir mes tvirtai laikomės šios pozicijos. Tačiau negaliu nieko daugiau papasakoti apie tai, kas iš tikrųjų vyksta, tai yra ilgas procesas tiesiog. Dėkoju. Dėkoju pirmininkė, kolegos, dėkoju jums. Iš tikrųjų daug kas jau buvo pasakyta. Per šis trys išvados Taip, mes dirbsime ir toliau ties šiuo dokumentu ir bandysime atsižvelgti į įvairių frakcijų išsakytas pozicijas. Ir trys pastebėjimai. Pirma, dėl antidempingavimo reglamento ir metodologijos. Aš su tvirtai įsitikinęs, kad Europos parama Europos Sąjungos pramoniai nėra protekcionizmas. Turime remti Europos Sąjungos pramonį ir turime tam turėti tinkamų priemonių. Antras pastebėjimas dėl, na, žinoma, e, ta skaldik ir valdyk taktika nėra nieko naujo. Tai nėra, ne, nėra nauja taktika, su jie susidursime ir ateityje. Taip, mes ir komisija turime, būti, turime laikytis iš vien, tačiau kuriame fronte reikia vienytis. Kadangi vienybė turi mm, atsirasti kažkur per vidurį ir šis vidurys turi atitikti visų, mm, įskaitant ir Europos pramonės interesus. Ir taip, teks diskutuoti ir apie Taivaną. Kaip jūs žinote, EPP remia mm, Taivano darybų pradžią ir kitos frakcijos taip pat buvo paskelbtos rezoliucijos šio klausimu. Ir dabar turime pagalvoti, kaip kartu tai įvesti į šią naują nuomonę. Dėkuoju. Dėkuoju poniai Winkleriui. Šiuo metu dar nenumatytas kartus tvarkaraštis, kada reikės teikti E, pakeitimus, bet kai bus sudarytas tvarkaraštis, tuomet tai jums pranešime. Tiek dėl 13 punktų siūlo dabar perėti prie 14. Tai yra panaši tema, kaip jau prieš tai minėjau. Taigi band, pirmas e, bandymas parengti pranešimą apie su mūsų pagrindiniais priekybos partneriais. Ir aš esu pranešėjęs, taigi mm, e, padarysiu trumpą įvadą. Na, kaip žinia, JAF yra svarbiausias prekybos partneris, na ir labai svarbus politinis partneris, todėl tikrai labai verta tinkamai vertinti mūsų prekybos santykius. Su JAV prekyba vystosi sklandžiai, tačiau trūksta pusiausvaros. Viena vertus turime prekybos perviršį su JAV, Ir aišku, JAV nepamiršta tai kritikuoti. Na ir turėtume pamastyti, kaip mes ES spręsime šį klausimą, kaip žiūrėsime šį faktą. Na, jeigu pažiūrėsime į priekybos srautus, tenka konstatuoti, jog mes veikiau eksportuojame Europ į JAV perdirbtus aukštesnės vertės e, produktus, o iš JAV dažniau įsivežame žalivas, ypač žemės ūkio sektoriaus žalivas. Tai reiškia, e, šio požiūriu taip pat egzistuoja tam, tikra, tam tikras disbalansas. Todėl visai prasminga dėrėtis dėl geresnių priekybos santykių. Pavyzdžiui, gerai prisimename visą TTIP istoriją ir kai buvo sudėtinga ir čia pas mus rasti tinkamus sprendimus e, tam, kad e, toliau plėstume šį modelį. Na ir aišku, buvo keliamas, kaip pagerinti prieigą prie tam tikrų rinkos sektorių. sektorių. Taip pat kalbėjome apie bendras taisyklės įvairiose srityse tam, kad palengvėtų priekyba. Na, kaip žinia, nepavyko sudaryti šio susitarimo dar esant valdžioje Obamos administracijai. Na, o mano galva visiškai utopiška tikėtis e, gerai dėrėtis dėl pagilintus pagilintų santykių priekybos rytyje su dabartinė administracija. Juolab, kad dabar priekybos santykių srityje daug neiškumo. Daugelį sričių Jie visiškai neaišku, kaip ją formuos savo prekybos santykius su mumis, ko JAF norėtų, ko tikisi. Ir kartais yra ir nenumatytų įvykių. Na ir atrodo, kad net ir e, pati JAF administracija, Baltieji rūmai, priekybos ministras, galiotinis priekybos santykiais galvo apie skirtingus variantus ir todėl visiškai neaišku, kokia yra ją prekybos strategija mūsų atžvilgiu arba bendra prekybos strategija. Na ir pastaruoju metu Europoje šios dalykus buvo žiūrima labai skeptiškai. Na, pavyzdžiui, JAV pradėjo taikyti 22 procentų mokesčius, muitus e, kai kuriems plieno produktams be logiško pagrindimo, bei tikinančių priežasčių. Be to buvo perimtas senas e, įstatymas iš šaltojo karo laikų, kurio remtis peržiūrėti tarptautiniai įsipareigojimai ir, pažiūrėjau, plieno sektorė pagal garsai straipsnį 2.2 peržiūrėta, ar plieno importas atitinka nacionalinį interesą ir ar dėl to nereikėtų susiaurinti ar apskritai atsisakyti tarptautinius pareigojimus šiame sektorija ir to vertinimo rezultatų kol kas dar nėra. Nors, tiesą sakant, jie turėjo būti patikti atitinkamai Liepos mėnesį ir jau po to turėjo būti suformuoluoti politiniai atsakymai. Taigi daug neiškumo. Prasidėjo naujos diskusijos dėl tariamo alyvogių dumpingo Europoje ir import, alyvogių importų į JAV. Ir toliau išlieka konfliktas dėl to, kad mes draudžiame e, importuoti ES tų galvijų mėsą, kurie, kuriems buvo duodama augimo hormonų. Taigi, čia taip pat konfliktas, na ir tą sąrašą galėčiau pratesti. Mane ypač neramina tai, jog šiuo metu neturime bendros e, pasaulinės prekybos strategijos kartu su JAV. Ir čia galvojant apie PPO konferenciją Buenos Airese, tai yra sudėtinga. Spalio 24 dieną Lightheadseris JAV įgaliotinis paviešino poziciją ir joje jis labai radikaliai formulavo, formulavo jog likš ši, tai, kas likščiol e, buvo aptariama PPO kontekste, e, kad tie dalykai tokie kontroversiški, kad dėl jų nebebus toliau deramasi, jų tiesiog neįmanoma įgyvendinti ir laikotarpį iki PPO konferencijos Buenos Airese nebereikėtų apie tai diskutuoti, tai tiesiog beviltiška. Na, o PPO kontekste neteisinga diskutuoti dėl reformos. Jis labai aiškiai pasakė, tai bus nedarybos, o tik pasikeitimas nuomonėmis apie galimą PPO reformą. Na, tai visiškai prieštarauja tam, ką mes šiandieną nusprendėme dėl mūsų santykių su PPO. Taigi, kaip matote, e, labai skiriasi prekybos strategijos JAV ir ES. Na ir vienintelis bendras vardiklis JAV ir ES prekybos santykiuose tai yra santykis su tuo kitu svarbiu prekybos partneriu, kurį kart, ką tik aptarėme. Tai yra Kinija, ypač kai kalba eina apie dumpingą, e, specikuliavimą valiuta, valiutos manipuliavimas Taigi čia matau bendrų vardiklių, tačiau nesu tikras, ar tas bendras vardiklis bus geras pamatas bendriems veiksmams. Taigi, kadangi priekybos santykiai suintensyvėja, jeigu yra konkrečių sustarimų, taigi tam perspektyvos šiuo metu nematau. Matau vienintelę galimybę toliau tęsti dialogą. Tokia mano išžanga. Ir dabar suteiksiu žodį šešėliniams pranešėjams. Ir pirmasis tai yra Helmutas Šolcis. Prašau. Um, Dėkuoju, Bertai. Na taip. Susimastyti verčianti situaciją mm, kai galvojame apie dabartinius ir būsimus prekybos santykius su JAV. Ir tiesiog tai galiu daug kuo tau pritarti. Ir Šiaip paliekant netgi priekybos e, santykius nuo šalyje, JAF administracijos pozicija užsienio politikos rytyje tikrai verčia susimustyti metai ja, trumpo administracijos, trumpo vizitas e, Azijoje, Kinijoje ir tas principas e, pirmiausia Amerika, atrodo, jo ateityje neatsisakys ir tai įtakos bus visus būsimus pokalbis dėl prekybos santykių su JAV. Todėl net metu galybės, kad kažkada, kai galbūt jau bus baigtas naftos darybos per kit, pirmą um, kitų metų ketvirtį, kad net metu galimybės, kad JAV pateiks pasiūlymą atnaujinti pokalbius. Na ir manau, kad, kad mums reikėtų čia derinti savo požiūrį į būsimus ES ir JAV prekybos santykius. Turime pasiremti. E, Negalima grįžti prie gruodžio 16 metų ir taip, ne. Manau, kad reikėtų uh, pasižiūrėti į konkrečią politinę ir ekonominę situaciją e, Europos Sąjungoje ir jos pagrindu formuoti būsimus priekybos santykius su JAV. Ir kai kalbėjome apie sustarimą su Meksika, tai kaip sakė kolega Salafranka, neturėtume nuvesti savęs į priklausomybę nuo mm, susitarimo dėl naftą. Ne, mes turime eiti savo keliu, dalyvauti pokalbiuose, siekti sustarimų, netapti priklausomais nuo naftą dėrybų baigties. Ir tai reiškia, jog turime siekti savo pačių pozicijos. AFET komitetas turi pakankamai griežtą poziciją. Na ir reikia galvoti apie uh, e, E, socialinės, ekonomikos, e, pramonės, prekybos politikos aspektus ir sutinkamai su tuo formuoti mūsų poziciją. E, McLakin. Dėkoju. Trečią ir paskutinį kartą Emos vardu šiandien kalbu, kalbu trumpai. Visi žino, kad mūsų frakcija pasisako už kuo stipresnius e, tarp atlantinius prekybos ir ekonominius santykius. Nes e, tas ryšys su Amerika yra labai svarbus. Net be TTIP susitarimo aišku, kad abipusė prekyba ir abipusės investicijos yra didelės apimties. TTIP, aišku, dar tą padidintų, bet jei kol kas nepavyksta susitarti, tai nėra kažkokia tragedija. Bet iš kitos pusės norėtume, kad tos dėrybos tęstusi, nes manome, kad dar galime jas atgaivinti, galbūt kokiu nors kitokiu pavydalu. Mes su Ema buvom rugsėjį Amerikoje sustikome su JAV prekybos rūmų atstovais ir jie irgi galvoja, kad ta tip transatlantinis prekybos ir investicijų sustarimas dar nemiręs, kad tas dėrybas dar būtų galima pratesti. Taip, pirmininkas teisingai sakė, kad galbūt prekybos rūmai laikosi šiek tiek kitokios nuomonės negu baltieji rūmai, bet turime būti pasirengę sutelkti jėgas tokiom dėrybom ir ES turi nedaryti tų pačių klaidų, kurias jau yra padariusi. Turime būti visiškai skaidrus, nes dėrybos dėl ateities priekybinių santykių turi būti absoliučiai skaidrios. Turime aiškiai žinoti, ko mes siekiame. Turime aiškiai žinoti, kuo išsiskiria abiejų pusių nuomonės. Ir turime turėti aiškę, suprantamą, patikimą komunikacijos strategiją, kad nebūtų neiškumų ar kad netaip suprantami būtų tam tikrie dalykai nuo praėjusio amžiaus vidurio priekyba mm, ir ekonomikos augimas, kaip matote, e, ekonomika auga sparčiau negu kad auga priekybiniai santykiai. Tai dėl to dėrybos su Amerika irgi būtų svarbios. Dėkui, pirmininkė. Mes neprieštaraujame laisvai priekybai ar glaudesniam bendradarbiavimui su JAV. Bet turint galvoje tai, kad nėra pakankamai uh, garantijų, saugant geografinės kilmės nuorodas, gerbent piliečių privatumą. Mm, turime čia neužmiršti taikyti atsargumo principo. Ir kalbant apie mūsų santykius su JAV, jie jau yra uh, uždarytos duris, tai nereiktų bandyti lipti pro langą. automobilių ar farmaci... pramonė ar farmacijos rytis. Tai yra svarbus sektoriai. Ir manau, kad turėtume rasti galimybių susitarti su JAV. Nes tose sektoriuose pagrindinės problemos yra techninės ir niekaip neliečia piliečių asmens teisių apsaugos, bet kaip jau minėjau, tas uh, atsargumo principas turėtų būti nepamirštas, kai kalbame apie paslaugas. Mm, taip pat situacija mm, pasaulio prekybos organizacijoje. Uh, kai abejojama kai kuriais Europos standartais, manau, kiekvieną atskirą sritį reikia atskirai dėrybose su JAF nagrinėti ir neturėtume grįžti prie tų pačių dalykų, kurie kenkia mūsų piliečiam TTIP dėrybų metu. Um, Dėkuoju, pirmininkė. Jūs, pirmininkė, iš pradžių sakėte, kad turime aptarti, kaip pagerinti priekybos dėrybą su JAV, o baigdamas pasakėte e, tai, kam ir aš pritariu, būtent, kad e, santykiuose su JAV reikia stengtis, kaip galima mažiau pakengti tiems santykiams. E, taigi mes iš tikrųjų turėtume stengtis minimizuoti bet kokią trumpalaikę žalą. Ir antro, antrasis dėrybų etapas turėtų visų pirma būti skirtas tam, kad e, pagalvotume, kaip e, amerikiečius paskatinti būti aktyvesnius PPO. Ir tik paskui, po, to, po kurio laiko galėtume pagalvoti apie, apie dvišalių santykių skatinimą su JAV. Neįsivaizduoju, kad tai galėtų būti dabar per, prie šios administracijos. Toliau bombardier lėktuvų atvejais. Boeing įmonė e, siekia apsaugoti savo vidaus rinką ir iš tikrųjų tai negalima traktuoti niekaip kitaip, kaip tik protekcionistinė priemonė. Jie ėmėsi veiksmų, kad bombardier nebegalima būtų pardavinėti JAV rinkoje. Ir e, iš tikrųjų viskas paremta e, siekiu e, apsaugoti Boeingo pardavimus nuo žalos, bet e, Bombardier laimėjo kontraktą su Delta. Boeingas pasakė, kad jie netiesiog negalės pagaminti tinkamos įrangos. Taigi netrodo, kad iš tikrųjų būtų kokia nors akivaizdi grėsmė įmoniai šiai. Aš dabar nevardinsiu visų argumentų, nes šis atvejis yra specifinis, bet akivaizdu, kad bombardier parduodami lėktuvai visiškai mm, nekonkuruoja su Boeingu. Taigi noriu paklausti komisijos, kokiu veiksmu jie siūlo imtis, kad e, būtų užkirstas kelias Boeingo bandymams apsaugoti savo rinką. Man atrodo, mes turėtume apskritai e, kvesionuoti visą šios grėsmės koncepciją. Be to, bombardier turi mokėti įvairius muitų mokesčius ir atsižvelgiant į alyvogių aliejaus atvejį, e, plieno atvejį, JAF imasi visokiausių protekcionistinių priemonių ir man atrodo, mes atėjome jau prie to prie tos vietos, kur turėtume pagalvoti apie tai, kaip imtis atsakomųjų priemonių. Ir iš tikrųjų, prezidentas Trumpas gerbė tik tą, kas jam išdrįsta pasipriešinti. Uh, Pirmininkė, kaip žinote, aš nesu protekcionistas ir niekada nepatiko man kelti e, šią mintį, bet e, akivaizdu, kad JAV dabar tiesiog nori volų pravažiuoti daugelį, per daugelį kitų tautų ir šalių ir aš visiškai nenoriu, kad mes taip pat nuo jų nukentėtume. Dėkoju, Džud Ketendai. Dėkoju, aš e, noriu pasveikinti Deividą, papildyti Deividą ir e, norėčiau pasakyti, kad Europos parlamente šiandieną ir vakar lankėsi bombardier Airijos delegacija ir iš tikrųjų mm, mano pačios vyriausybė mm, padarė taip, kad e, ši delegacija pasirinko vykti į Briuselį, į Europos parlamentą, kad gintų savo interesus. Uh, o ne kreiptis į savo vyriausybę. Mes esame valstybė narė, o tas pra... o visos apsaugos priemonės taip pat mums priklauso. Aš taip pat komisijai prieš mėnesį nusinčiau klausimą raštu klausdama, ką Junknė karalystė padarė, gindama Born Bardier. Klausiu, kada galima tikėtis atsakymų, nurodančio sąsajas tarp Junktinės karalystės vyriausybės ir komisijos veiksmų bombardier e, reikale. E, kalbėdami apie ateinantį laikotarpį, jūs paminėjote lyvogių aliejų, plieną, jautiną ir taip toliau. Iš tikrųjų, taip pat vyksta tos didelės teniso rungtynės. Jau daugelį metų kamuolys e, mušinėmas iš vienos pusės į kitą. Viskas paaiškės kitais metais, ir bus ir Boeing e, svarstant atvejai. Yra kitų korporacijų, kaip Boeing, turinčių interesų JAV. Ir Trumpo administracija turi puikią progą prastumti antikonkurencinę darbo tvarkę šiuose sektoriuose. Aš pritariu Davidui. Manau, kad kalbant apie Trumpą kaip apie verslininką, jis pripažįsta tik tuos, kas išdrįsta pažvelgti jam į akis ir atremti jį. Ir manau, kad Europoje mes turime jį atremti. Uh, ir pagalvoti, ką mes padarėme praeitie, kai, ja, kai mes susivienijome saugodami darbo vietas 2003-2003 Bušo administracija sukėlė grėsmę tarifams e, taikomiems Junktinė karalystė pagamintam plienui ir tada e, mūsų valdžia vyko į Vašingtoną, bandydama sumažinti tuos tarifus. Ir tik kai Europą pagrasino pritaikyti tarifus Floridos apelsinams, situacija pasikeitė. Reikia veikti greitai, aiškiai, kartu, kad užtikrintume, jog šie atskiri atvejai neužgriūtų mūsų kaip kokia lavina. Ir todėl noriu išgirsti, ką komisija ketina daryti. Pastaraisiais mėnesiais vis sakau, kad atrodo, jog Trumpo administracija mm, su jie mes elgiamės kaip su girtų dėdė kalėdų pobuvėje, vengdami kovos, bet įtariu, kad reikia dabar iš tikrųjų suimti už parankių tą prisigėrusi dėdę ir parodyti jam, kur jo vieta. Dėkuoju. My... Na, bandau čia įsivaizduoti tą vaizdą, o tai kur jį čia reikėtų nustumti? Į kokį kampą? Komisija, kaip jūs į tai žiūrite, pone Hubinai? Dėkoju, tikrai labai malonumu vėl čia pas jūs šiandien sugrįžti. Uh, Iš esmės, ponė pirmininkė, norėčiau pritarti jūsų įžanginiams pastaboms ir dar e, pasidalinsiu ir mūsų vertinimais, kai tenka kasdien susidurti su partneris iš Europos, iš JAV. Devini mėnesiai e, nuo tada, kai e, veikia trumpa administracija, metai po rinkimų. Įdomu tai, kad vis dar daug neužpildyta aukšto rango postų, ypač priekybos rytyje. Įdomus faktas. Ir vėlgi ir senatas nėra paskyręs ir aukšto rango pavaduotojų. Taigi e, JAF atstovams faktiškai reikia padviguminti savo pastangas e, tam, kad e, būtų atsižvelgta tai, ką jie vertina kaip savo prioritetus. Juos dabar ir pakomentuosiu. Šiuo atveju, jeigu pažiūrėsime į tarp atlantinius santykius, tai pradėkime nuo JAV. Tai, tai būtų tinkamiau, nes e, rinkimai turi rimtų pasiekmių priekybos politikai, o ypač, na ir tikriausiai priekybos uh, e, E, srityje tai tas poveikis didesnis negu kur kitur, netgi negu e, klimato apsaugos srityje. Šiaip plačia prasme, tarptautinėse santykiuose. Šiaip, vis dėlto politika dinamiškai formuojama, nes reikia jiems nuspręsti, ką nucelimas reiškia praktikoje. Na ir administracijoje, Republikonų partijoje nuomonės skiriasi ir kongresas pagal konstituciją turi labai platus masto įgaliojimus dėl priekybos, reikia arbitražo, tas arbitražas tebe vyksta. Na, iš pradžių ypatingai e, buvo daug dėmesio skiriama dvi šaliniam priekybos dis, e, deficitui e, tam tikrose sektuose. Pavyzdžiui, nacionalinis buvo atliktas e, saugumo tyrimas plienos rytyje. E, taip pat e, dėl viešųjų pirkimų ir buvo bandoma išsiaiškinti, e, kaip e, paskatinti amerikietiškų prekių pirkimą, vykdant viešuosius pirkimus JAV. Na, vėlgi, bendras vaizdas dabar aiškesnis ir konkrečiai naftos dėrybų kontekste šios dėrybos yra labai intensyvis E, kas 3-4 savaitės vyksta po dėrybų raundą. Ir visi pasiūlymai yra pateikti, mes tiesą negalime su jais susipažinti, jie nėra vieši, tačiau apitikrai galime įsivaizduoti, kam juos skirima daugiausiai dėmesio. E, tai apie tai galima spręsti ir iš viešų ataskaitų. Ir yra penki ar šeši svarbiausiai skyriai naftos rytyje, naftodės darybų srityje ir tai leidžia geriau įsivaizduoti, kad trumpo prekybos preky, politika reiškia prekybos santykiams praktikoje, konkrečiai taip viešiai pirkimai, ginčių sprendimas E, ginčių sprendimas, 19 skyris, kai kalba eina priekybos apsaugos priemonės, taip pat investicinių ginčių sprendimas ir e, priekybos tarimo. E, Galiojimo pabaigos nuostatas. Taigi matome, m, mm, kokia yra JAV pozicija derantis su Meksika ir Kanada. Taigi diskusijos darybos yra sudėtingos, tai visi žino. Na ir iš pradžių buvo tikimasi jas užbaigti iki šių metų pabaigos, dabar jos atidėtos iki kitų metų pirmo ketvirčio pabaigos. Taigi taip pat daug dėmesio skirma ir FTI, nėra pavaduotojo, taigi ypač daug dėmesio skirma šioms daryboms o kitas e, JAV prioritetas, kaip galima numanyti, tai yra prekybos santykiai su Kinija. UFTR skiria ypatingai daug dėmesio šios ryčiais lydi uh, e, prezidentą jo kelionės metu ir jis vienintelis kabineto narys, kuris dalyvauja visose trumpo susitikimuose su užsienio šalių vadovais. Taigi jam tenka itin svarbus vaidmuo ir kalbant apie politinę poziciją, tai labai įdomu tai, kad, e, pavyzdžiui, dabar pradedamas tirti technologijų perdavimo e, klausimas. E, rūpiučio mėnesį trumpa administracija pradėjo šį tyrimą ir e, rengiama pirma ataskaita ir veikiausiai bus paviešinta gruodžio pabaigoje ar sausio mėnesį. E, Taigi tai leidžia, leidžia vertinti, kam skiriama daugiausiai dėmesio trumpa administracija. Tai yra pirmiausia, kaip tinkamai suformuluoti naftą santykius, o antra, vyksta ir kitos svarbios dėrybos, kyla pavojus, kad bus atsisakyta dabartinio sustarimo ir tai kels, klaus, kels klausimą, kokios bus pasiekmes tiek JAF, politiniai sistemai, kongresui, jeigu būtų atsisakyta šio starimo ir kaip tai atsilieps pačioms dėryboms. Na, kaip parlamentą jūs e, tikriausiai domina e, galimybė geriau suprasti, kokios bus sudėtingos arbitražo galimybės tokiais atvejais. Tas pats pasakytina ir apie JAV ir Kinijos santykius Pavyzdžiui, apie 15 metų nebuvo panaudota tyrimo priemonė. Faktiškai mm, ši priemonė buvo ilgai pamiršta, dabar vėl ištraukta, nušlifuota. Nu, taip, gali būti visai neblagų e, rezultatų, netgi rezultatų, kurie dėrėtų su PPO, tačiau tai nėra garantuota. Taigi Būtent dėl šios priežasties svarbi ES pozicija šio klausimu. Ir kadangi šis santykis yra labai svarbus tarp Kinijos ir JAV, o taip pat ir tai, kad ir mūsų santykiai su Kinija yra svarbus, gilus, bet kartu ir su problemomis, kaip buvo anksčiau minėta, mums labai svarbu aktyviai stebėti, kaip vyksta šios diskusijos ir netgi aktyviai jas įsitraukti kai diskutuojama dėl tam tikros Kinijos e, prekybos politikos. Taigi štai iš e, šias rytis iš esmės ir susitelkė Trumpo administracija. Mes, kaip ES, aišku, turime galvoti apie savo pačių interesus. Pone pirmininkė, jūs minėjote e, klausimus susijusius su PPO, taip pat ir skirimus į postus, man atrodo, jūs tai trumpai palėtėte. Taip pat turime ir dvišalę darbo atvarkę, taigi dirbame ties šiais klausimais. Ir jei leisite, trumpai atsakysiu į Davido ir Džudo konkrečius klausimus. Jūs klausite dėl bombardie. Mes susitikome šį rytą su kolegomis iš bombardie, jų išklausime, bet diskutavome, bendradarbiaujame ir su Junktinės karalystės uh, administracija e, atliekant tyrimą, taip pat ir su Kanados valdžios institucijomis, kol kas priemonės dar nepatvirtintos, reikėtų pasižiūrėti, kokios, apie kokias priemonės bus paskelbta. Akivaizdu, kad mums teks prisimti e, proceso sergitojo e, funkcija ir jeigu priemonės bus naudojamas, svarbu, kad jos būtų naudojamas sąžingai ir sutinkamai uh, E, su sutarimais ir atitinkamais leidimais veikti šalims sutinkamai su antidumpingo ir antisubsidijų tvarka. Taigi, tokius priekybos apsaugos priemonės nėra abstrakčios ir, aišku, čia yra didelis europinis interesas. Taigi atidžiai stebime viskas, kas vyksta, tačiau šiame etape pernelyg ankstyvę uh, Um, prognozuoti kažką dėl potencialių ją priemonių, tačiau tiesiog galiu patikinti, kad labai didžiai stebėme uh, tai, kas vyksta ir labai gerai mums žinomas ir uh, Airijos, Airijos interesas. Šiame kontekste dėkoju. Herzlichen Dank. Dėkoju. Na, kągi dabar nedarysiu kažkokių svarių baigiamųjų išvadų, daug ką dar reikės nuodugniai aptarti. Tačiau čia nuskambėjo klausimas, ar nereikėtų griežčiau sureaguoti? Ar nereikėtų atsisakyti šio lukuriavimo? Čia buvo pamintie, kai kurioms plieno rušims taikomi muitai, galioja jau mm, daugiau nei pusmetį, o kitas dalykas tai hormonų prišvirkšta mėsa, tyrimai, kiti klausimai. Aš manau, kad reikėtų pagalvoti, ar reaguosime, jeigu taip, kaip reaguosime ir turime pagalastinti savo ginklus. Kągi tiek. Dabar jau vėl veiksiu kaip komiteto pirmininkas. E, dabar, kai sukoordinuosime reikalus su AFET komitetu, turėsime darbų tvarkaraštį. Toliau 15 punktas, kiti klausimai, mano mėgiamiausias punktas, kitų klausimų nėra. O toliau kiti posėdžiai. Kitas posėdis bus lapkričio 22-23 dienomis. Tiek ir gero visiems savaitgalio.